posėdį svarbiausi klausimai, kuriuos svarstysime, tai į turgais pranešimą dėl atliekų tvarkymo direktyvos, e, dėl to balsuosime, taip pat dėl greitaigio traukinio tarp Turino ir Lijono. Taip pat aptarsime e, Liepos mėnesį įvykusio vizito į Bulgariją rezultatus. Taip pat svarstysime, išklausysime, sukeisimės nuomonėmis su profesorė Irena Lipkovič, Lenkijos ombudsmede ir svarstysime paraiškas iš Danijos, Austrijos, Junktinės karalystės, bei taip pat aptarsime daugybę kitų svarbių mūsų darbo tvarkės klausimų. Visų pirma, ar pritarėte darbo tvarkės projektui? Jei taip, tuomet darbo tvarkę laikome patvirtintą. Turime šiai darbo tvarkiai tris pusdienius ir šeštąjį. Ir, ir ketvirtadienį, e, rugsėjo 6, kalbėsime apie pagrindinių teisių hartijos taikymą draugę su komisijos atstovais. Apie tai bus kalbama. Ypač svarbi yra uh, ketvirtadienio rytinio posėdžio dalis, nes rytoj iš ryto išklausysime Lenkijos ombudsmenės Irenos Lipkovič pranešimo ir būtent tuo met svarstysime Lenkijos padėtį kalbant apie 2009-1557 klausimą, tai yra dešimtas darbo tvarkės punktas, jos varstimas atidedamas e, pra, pareiškėjo prašymų ir pono Enkis prašymų. Daugybė daugybė peticijų, kurias, daugybė parei, peticijų autorių bus posėdėje 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32 pareišklausimų autoriai e, ateis į posėdį. Dabar turime tvirtinti rugsėjo 8 įvykusio posėdžio protokolą. Jei niekas neturi jam pastabų, tuomet protokolą laikome patvirtintą. Ačiū. Trečias darbo tvarkės punktas. Galiu pranešti, jog kaip visada visi priedai dokumentų priedai išdalinti. ir norėčiau, kad juos pakomentuotumėte. Mane ypač domina jūsų nuomonė apie atsakymą į pono Tagebau klausimą po teisingumo teismo nutarties bylo, jo byloje. Ponas Tagebau yra peticijos autorius be abejo. Niekas neprašo žodžio. Uh, Tuomet galime pereiti iš karto prie penktojo darbo tvarkės punkto. Ir tai yra pranešimas dėl atlikų tvarkymo direktyvos. Pranešimo autorius yra ponas Iturgai, suteikėme jam žodį, o paskui balsuosime. Ačiū, ponia pirmininkė. Labą dieną visiems. Labai noriu padėkoti už sekretariato pagalbą ir politinių frakcijų sekretariato, sekretariato pagalbai. Prieš balsuojant norėčiau pasakyti vieną dalyką, ponia pirmininkė. Esu nustebęs, turiu pripažinti, aš e, esu pranešėjas, parašiau pranešimą ir esu nustebęs. Nes praėjusią savaitę per paskutinę savaitės dienas EPP suvokė, kad kolega pateikė pakeitimų. Ir kaip jūs e, žinote, aš iš tiesų buvau atviras visoms frakcijoms, buvau pasirengęs susitikti su visais. Kaip ten bebūtų, surengėme tris posėdžius su šešėliniais pranešėjais, nuolat kolegoms praneždavo apie e, tuos posėdžius ir po to buvau nustebęs, kad tas kolega ne tik pažeidė mūsų įprastą darbą, bet ir viso parlamento e, taisyklės, sustiko su kitais, e, kitų frakcijos atstovais už mano nugaros ir pateikė pakeitimus. Nemanau, kad tai yra tinkamas būdas viską, visą tai daryti. Aš tikrai esu priblokštas. Kalbame apie ponę Merkis iš socialdemokratų frakcijos. Ir iš tiesų aš ir mano frakcija būtų mielai dirbę su ją, siekiant susitarimo tomis temomis, kuriuoms skirti jos pakeitimai. Noriu pabrėžti, ponia pirmininkė, Tai iš tikrųjų man nepatinka. Tačiau aš nemanau, kad galima leisti ir toliau taip daryti. Tai yra beprecedentis atvejis, kai po to, kai pat įteiktas pranešimas, e, suburiama nedėlė grupė teikti pakeitimus. Ypač tada, kai pranešėjas yra visiškai pasirengęs su tais kolegomis aptarti tuos pakeitimus. Turėjome ponios Aukien pranešimą parengtą žaliųjų socialistų, GUE, netgi neprisijungusių ponios Laurakos pranešimus ir visada dirbdavome darniai šiame komitete. Ir turint galvoje, kiek dirbo sekretariatas, politinės frakcijos. Po to tokią partizaninę taktiką naudojama pakeisti visą pranešimą. Ačiū kolegė Iturgais. Ačiū jūs, už jūsų atliktą darbą. Ir jūsų vardu taip pat dėkoju sekretariatui, o dabar turėtume balsuoti. Pone Auken. lyst til at sige to ting til det. Øh, Pirmiausiai norėčiau du aspektus paminėti, reaguodama į pono Turgais pasisakymą. Pirmiausiai norėčiau jam padėkoti už pavyzdinį bendradarbiavimą, ypač dėl, to, dėl tų dalių, e, už kurias aš buvau atsakinga rengiant pranešimą, tačiau ne visuomet taip vyko. Turiu pabrėžti, nes kai kurie komiteto nariai e, mano, kad mes jau e, anksčiau e, esame susitarę pranešėjams ar šešėjams pranešėjams nežinant e, ir derinome savo poziciją, tačiau turime aiškiai pasakyti, kad privalome laikytis dabar pasiektų susitarimų. Jūsų teiginiai nėra neviškai atitinka tikrovę, galbūt ir buvo kažkokių panašių susitarimų, tačiau ne visiškai. O dabar mes turime džiaugtis, kad dėl visko susitarėme, susitarėme taikiai ir nuo šio momento turėtume elgtis taip, kaip tu ir siūlai. Ir dar kartą dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Ačiū kolegijai Haukin. Nenorėčiau e, dabar užgneušti diskusijos šiuo metu, tačiau noriu priminti, kad mes balsuojame ir kolegai trumpai tik tai vienai minutiai suteikiu žodį. Čia priešininkė į Turgais. Aš su susidomėjimu klausiausi pono į Turgais pasisakymo. Atsižvelgti tik, kad kolegės Judith Merkės nėra salėje ir ji negali prisakyti savo nuomonės, savo požiūrio. Man atrodo, kad būtų nekorektiška pradėti šią diskusiją dabar. E, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo klimatas turėtų dominuoti ir imti viršų visomis aplinkybėmis ir viso, visais atvejais mūsų komitete. Sin entrar al debate tampoco a... Aš Taip pat nenorėčiau čia vėl iš naujo pradėti diskusijų, tačiau gal ponai Bustinaru trumpai atsakyčiau. Manau, kad e, reikalas yra daug sudėtingesnis, kuomet e, kai kurie kolegos e, prieš teikdami savo pakeitimus sustinka su kitų frakcijų atstovais ir nieko apie tai nepraneša pranešėjui. Tai tikrai yra stebinantis dalykas, nuostaba keliantis. Aš noriu paklausti, kodėl taip viskas vyko, kodėl niekas negalėjo paskambinti. Aš e, su visuomet pasirengęs susitikti, pasikalbėti ir tikrai neturiu paslėpti. Labai dėl to apgalėstauju, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Galbūt dar kitomis aplinkybėmis galėsime šį klausimą aptarti. Aš kolegai Bustinarų pritariu, turėsime dar grįžti prie šio klausimo, tačiau dabar grįžkime prie balsavimo. 38 pakeitimo pirmoji dalis, tiksliau, kas už, prieš, nu, susilaiko pritarta. 39 pakeitimas, pirmoje A nauja pastraipa, balsams dalimis, už pirmą dalį, už prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė. Pakartokime balsavimą dar kartą, kas už. Apie ką balsuojame, dėl ko tiksliau. Ne, dabar balsuojame dėl antrosios 39 pakeitimo dalies. Kas už? Prieš? <clears throat> susilaiko atmesta. 40 pakeitimas kolegos Valian antrai, antroji pastraipa, kas už prieš susilaikė. Pritarta 41 pakeitimas merkis iš dviejų dalių, kas už pirmąją prieš susilaikė. Pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė atmesta. 42 pakeitimas, ketvirtoji pastraipa už prieš susilaikė. Pritarta, pritarta. 44 pakeitimas, pono Iturgais už prieš susilaikė pritarta. 43 ponas Merkis pakeitimas, penktoj pastraipos dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaikė, atmesti. 45 Maconė 6 pastraipa, kas už prieš susilaikė. Pritarta 46 pakeitimas, 6 pastraipa merkis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 pakeitimas, 7 pastraipa, ponė merkis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Į turgais 48 pakeitimas, 8 pastraipa, už, prieš, susilaikė, pritarta Merkis 400 pakeitimas 9 pastraipio už prieš susilaikė pritarta. 51 valiam pakeitimas 10 pastraipo už prieš susilaikė pritarta. 50 e, pakeitimas atkrinta, 52 buliau, kas už prieš susilaikė pritarta. 53 D merkis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 54 merkis pakeitimas 13 A pastraipa, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 55 pakeitimas pakso 14 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Valian 56 pakeitimas 14 pastraipakas. Už prieš susilaikė pritarta 57 pakeitimas Merkiskas. Už prieš susilaikė atmesta 58 Bulion 16 pastraipa. Už prieš susilaikė pritarta. Atmesta 59 vėliau 18 pastraipo, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 60 merkis pakeitimas 20 pastraipo, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 61 pakeitimas vėliau 21 pastraipo, už, prieš, susilaikė pritarta. 62 į turgais 27 pastraipo, kas už, prieš prieš susilaikė pritarta, 64 e, valiam pakeitimas, 27 pastrapą už prieš susilaikė pritarta. 65 pakso pakeitimas 28 A pastraipa, kas už prieš susilaikė atmesta. Kompromisinis A pakeitimas 29 pastraipai, kas už prieš susilaikė atmesta pritarta. Kitas pakeitimas yra 68. Merkis pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestą. 69. Bulon 30 pastraipa, kas už prieš susilaikė pritarta. Antrasis Debrun pakeitimas A konsultuojama dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. Trečiasis merkis pakeitimas C konstatuojamoji dalis už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis merkis pakeitimas E konstatuojamoji dalis už prieš susilaikė atmesta penktoji merkis pataisa F konstatuojamoji dalis už prieš susilaikė atmesta. Šeštasis valiam pakeitimas F konstatuojama dalis už prieš susilaikė pritarta. Septintasis alfano pakeitimas G konstatuojamoji dalis už prieš susilaikė pritarta. Aštuntasis pakeitimas valiam už prieš susilaikė atmesta. Devintasis Debrun pakeitimas, jos konstatuojama dalis, už prieš susilaikę. Pritarta. Dešimtasis Aukin pakeitimas, ką konstatuojama dalis, už prieš susilaikę. Pritarta. B kompromisinis pakeitimas, L konstatuojama dalis, už prieš susilaikę. Pritarta. 14 aukiant pakeitimas M konstatuojamoji dalis už prieš susilaikę pritarta 15 merkis e, N konstatuojamoji dalis už prieš susilaikę atmestas 16 laujant pakeitimas P konstatuojamoji dalis už prieš susilaikę pritarta 17, 18 aukiant ir FA pakeitimai S konstatuojamoji dalis kas už prieš susilaikė pritarta. 19 merkis pakeitimas T konstatuojama dalis už prieš susilaikė atmesta 20 bulio pakeitimas V konstatuojama dalis už prieš susilaikė pritarta 21 Matsonė X konstatuojama dalis už prieš susilaikė pritarta 22 bulion pakeitimas AF konstatuojama dalis už prieš susilaikė pritarti. 23 Matsonio pakeitimas AG konstatuojama dalis už prieš susilaikė pritarta. Identiški du pakeitimai 24 D ir 25, ne atvirkščiai 24 Matsonio pakeitimas AH konstatuojama dalis kas už prieš susilaikė. Pritarta. 25 aukiant pakeitimas už prieš susilaikė atmestą. Matsom 26 pakeitimas į e, konstituojamą darys už prieš susilaikė pritarta 27 Maconė pakeitimas AO konsultuojama dalis už prieš susilaikė pritarta 28 Debrum pakeitimas apie konsultuojama dalis už prieš susilaikė pritarta 29 Merkis pakeitimas atėkos tam dalis už prieš susilaikė atmesta. 30 aukiant konstatuojam e, pakeitimus žodinius su žodiniu pakeitimu, ar kolegė norėtų jį pristatyti, ar kas nors jam prieštarauja, niekas neprieštarauja, balsuokime dėl 30 ponas aukint pakeitimo su žodinė pataisu, kas už prieš susilaikė. Pritarta. 31 bulion pakeitimas AU konstatuojamojo dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. 33 Turgais Aukin Debrun Maconi. 32 Debrun AV konsultuojama dalis, tai denški pakeitimai, dėl abiejų kartų balsuojame, už prieš susilaikė pritarta. 34 Bruno pakeitimas A dvigubo V konsultuojama dalis, taip pat 35 į Turgais pakeitimas už prieš susilaikė pritarta abiems pakeitimas, 36. Avie konsultuojama dalis valiam pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 37 įturgas AX konstruojama dalis už prieš susilaikė pritarta. Pirmasis alfano pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Balsuokime dabar mm, už visą rezoliucijos tekstą, už prieš mm, susilaikę pritartą. Labai ačiū, sveikiname kolegą Iturgais. Voilà. supposed to be that microphone is better for you. Colleghi, introdurrei il punto 6 all'ordine del giorno. Kolegos, noriu pasakyti keletą žodžių apie šeštąjį klausimą. Peticija 924 2011, kurioje pateikė ponas Peskotas, Pikokas. Peskotas. Taigi, ją jis pateikė Europos neregių sąjungos vardu ir Karališką nacionalinio neregių instituto vardu ir norėčiau steigti žodį vienam iš pasirašysiu Barclay Friend. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, Europos parlamento nariai. Aš esu Kristoferis Frendas, esu e, Junktinės karalystės piliečius su silpnu regėjimu ir šiandien kalbu kaip pasaulio aklųjų sąjungų pirmininkas e, ir kampanijos dalyvių siekiant užbaigti knygų badą, nes e, silpniau matantis žmonės su disleksija ir kiti, kurie negali skaityti, patiria šį badą kasdien. Mes esame pasmerkti literatūriniai ir kultūriniai dikiniai, nes e, leidėjai mums neskiria priimtina formatu, priimtinu formatu išleistų knygų 25 procentus, 25 procentai visų e, jų spausdinamų darbų mums yra neprieinami. Pone pirmininkė, komiteto nariai, noriu paprašyti jūs padaryti trumpą pauzę ir įsivaizduoti, kad šios savaitės, vėliau šią savaitę jūs nueisite į savo vietinę biblioteką ir toje bibliotekoje pamatysite, kad 95 procentai visų knygų yra prirakintos, užrakintos spinomis ir jums neleidžiama jų pasimti ir paskaityti. Kaip jūs tuomet pasijaustumėte? Susiarzinę, supykę, diskriminuojami. Žmonės, kurie negali skaityti spausdinto teksto, iš tikrųjų yra uh, susierzinę. Mes tik tai norime turėti galimybę, kurią turite jūs. Tai yra įeiti į viešąją biblioteką ar knygyną ir pasiskolinti ar nusipirkti e, paskutinį bestsellerį, kurį skaito visi ir apie kurį visi kalba. pasaulio intelektinės organizacijos narės, valstybės narės e, derasi dėl tarptautinio autorių teisės priemonės, priemonės kuri taps esminė, esminis galimo e, to knygų bado sprendimo dalis. Šis sprendimą, šį sprendimą pirmiausia pasiūlė, pasiūlytas prieš 27 metus e, pranešime, kurį užsakė šį organizaciją ir UNESCO. 11 metų gegužės mėnesį Europos parlamentas per 70 parlamento pranešimo dėl kultūrinės ir kūrybinės pramonės potencialo atskleidimo straipsnį kreipėsi į ES darybų komandą, toje organizacija PINO, tai yra valstybės narės ir komisija, kad būtų paremtas susitarimas leidžiantis neįgaliesiems skaityti, gauti spausdintus tekstus. Ir šiandien noriu Jums pranešti, pranešti kad ES darybos, darybų komanda nekreipia dėmesio į parlamento raginimą jau rūpiučio 23 dieną pats komisaras Barnie e, parašė e, parlamento nariams, sakydamas, taip, aš e, cituoju vertimą iš prancūzų kalbos, ES ir jos valstybės narės ir toliau pirmenybę teikia rekomendacijai. Mums visada buvo sakoma, kad e, minkšta rekomendacija, švelni rekomendacija būtų greitesnis e, kelias ir veiksmingesnis kelias negu susitarimas. Tačiau tame pačiame susitikime ES darybininkai atsisakė kalbėti apie sutartį dėl, to, dėl tų, kurie negali e, skaityti rašto. Ir pritarė Pino konferencijai, kad būtų sudarytas sustarimas dėl audiovizualinio turinio. Sutartys, o ne, reto, ne rekomendacijos yra reikalaujamas autorinių teisų turėtojų, kad būtų apsaugoti jų interesai. Europos Sąjunga turi e, užtikrinti neįgaliųjų, nematančių žmonių teisės ir įgyvendinti savo atsakomybę pagal Europos pagrindinių laisvių hartiją ir, ir pagal Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisų. Pone pirmininkė, daugiau kaip šimtas Pino valstybių narių pritarė raginimui pasirašyti sustarimą dėl neregių teisų. Jeigu ES tam pritartų, organizacijas galėtų užbaigti e, negalinčių skaityti spausdinto rašto žmonių skaitimo badą iki 12 metų e, pabaigos. Pasaulio ir Europos aklųjų organizacijos ir mūsų kolegos iš disleksijos, Europos disleksijos organizacijos pripažįsta, kad pasiekta šiek tiek pažangos per e, praėjusi Pino komiteto posėdį dėl autorinių teisų. ES dirba su kitomis valstybėmis narėmis ir jiems pavyko iš dalies susitarti dėl bendro susitarimo teksto, kuris galėtų galų galę tapti teisės aktu. Jei, kad tam, kad Europa nebūtų atsakinga už tai, kad neregintiesiems e, būtų užtikrintas antrarūšis sprendimas. Mes per šią peticiją prašome Jūs, ponia pirminkė, Jūsų komitetą pateikti klausimą žodžiu su rezoliucija šiuo klausimu per parlamento būsimą plenarinę sesiją. Ačiū. Grazie a lei, grazie per aver presentato la petizione. Per... Ačiū. Už tokį išsamų pareiškimą. Dabar kreipiamės Europos komisijos atstovą. Ponas, pona Makenį iš rinkų direktorato, prašau. Marija, Marcija, okay. Thank you, Mrs. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę komisijai kalbėti šiandienos posėdėje. Visų pirma, noriu pasakyti, kad komisija visapusiškai dalyvauja pastangose užbaigti knygų badą, kurį minėjo peticijos autorius. Ir komisija uh, E, imasi veiksmų ir ES, ir už jos ribų veikdama šioje srityje. ES komisija ėmėsi nemažai, žengė nemažai svarbių žingsnių ir aš norėčiau paminėti tuos veiksmus, kurie labiausiai susiję su peticijos autoriaus aptartas rytimi, tai yra autorių teisėmis. Yra ir kitų iniciatyvų, kitų direktoratų, pavyzdžiui, Teisingumo direktoratas, kurie veikia šioje srityje, bet apie šią patį tai nekalbėsiu, ne vien bus užduoti klausimai. Taigi, kalbant apie autorių teisų sritį, kurią komentuoja peticijos autorius, jau galioja ES masto teisės aktai, numatantis valstybėms narėms galimybę apriboti autorių teisių ir susijusių teisių turėtojų turimas teisės tokių, e, to, tokių leidinių gamybai skirtų žmonėms su negale. Taip pat mes dirbame, e, kad, būtų, kad knygos ir leidiniai būtų prieinami reikalingų formatų įvairiose valstybėse. Ir šios, mes dirbome draugę su Europos e, spausdinių pramonės atstovais. E, Ir 2010-aisiais rugsėjo mėnesį dalyvaujant komisijos nariui Barnyje buvo pasirašytas e, susitarimas tarp komisijos bei Europos e, regių asociacijų atstovais, kai kurie iš jų šiandien yra čia. Taip pat dalyvavo pat dalyvavo leidybos pramonės atstovai, jie taip pat pasirašė tą dokumentą. E, Mes dirbome, vystome veiklą su visais suinteresuotų organizacijų atstovais, kurie norėjo dirbti su mumis ir siekėme supratimo memorandumo. Ir dirbant, pasinaudojant tomis galimybės, kurios egzistuoja, norime sudaryti galimybės e, pasiūlyti neregiams knygų tokiu pavydalu, kuris yra jiems prieinamas, kad padaryti kiek įmanoma daugiau leidinių jiems prieinamais. Toliau perinu prie mūsų veiklos už ES ribų, išorės veiksmų. Mes aktyviai ir pozityviai dirbame. Dalyvavome Pino diskusijose. Rengiamas tarptautinis dokumentas, kur kalbama apie e, apri, ap, žmonėms su negale iškylančias kliūtis skaityti leidinius. Šis rytis yra valstybių narių kompetencijos rytis ir komisijai dėrėtis šiais klausimais taryba turi su, suteikti atskirą mandatą. Per 2011 pirmąjį pusmetį ES ir komisija atstovaujanti ES ir valstybės narės aktyviai dirbo su Brazilija, Meksika, Junktinėmis valstijomis bei daugybę Afrikos valstybių, kurios yra PINA organizacijos narėmis, kad e, diskusijos šioje organizacijoje, organizacijoje pasistumėtų. Tai reikia pabrėžti, nes būtent mūsų pastangų dėka ta minėtų šalių grupė pateikė e, pasiū, konsensuso tekstą dėl autorinių teisų PINO organizacijoje Ir tas tekstas buvo, dėl jo buvo deramasi dalyvaujant valstybėms narėms, es valstybėms narėms. Ir tai tapo konsensuso dokumentu dėl tarptautinių išimčių taikomų šioje srityje. ir pasirašė jį be ES Argentina, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Meksika, Norvegija, Paragvajus, Rusijos federacija bei Junktinės valstijos. Dėrybos dėl to teksto bus tęsiamos lapkričio mėnesį kitame pino posėdėje, o, vals, o komisija rengdamasi šiam posėdžiui koordinuos pozicijas su valstybėmis narėmis kurią pristatys tame posėdėje. Tuo tarpu komisija neturi pakankamai paramos, kad, kad, galėtų, kad turėtų mandatą dėrėtis dėl visą apimančios sutarties toje organizacijoje. Tačiau komisija mano, kad ES tikrai suinteresuota tuo, kad tas tekstas būtų toliau tobulinamas ir kad tai padės mums pasiekti, kad būtų sukurtas tvirtas pagrindas busimam susitarimui ateityje. Tai tiek komisijos vardu apie komisijos veiklą šioje srityje. Credo ci sia un intervento anche. Ačiū. Jūs paminėjote pagrindinių teisų aspektą, taip pat e, kalbėdama ir su Teisingumo generaliniu direktoratu, ar kas nors iš šio direktorato norėtų tarti žodį. Erik Somadat tai yra mano pavardė. Nebent kiltų kokiu nors ypatingu klausimu, ko šiuo metu neturėčiau nieko pridurti ir papildyti kolegų iš DJ Markt rinkos generalinio direktorato minčių. Pirmininkė, jeigu būtų kiltų klausimų, tai galbūt dar vėliau galėtumėte pasakyti. Kolegė Debrun dabar klausia. Labai ačiū. Pirmiausiai mane labai sujaudino peticijos teikėjo e, pavyzdys apie e, vietinės bibliotekas, kadangi aš dažnai lankausi savo bibliotekoje ir tikrai nemalonu nuvykus į šią biblioteką, tokią biblioteką konstatuoti, kad negalime pasinaudoti 95 procentais knygų. E, komisijos mintis dėl to, kad taryba teikė darybinė pozicija buvo taip pat vertas dėmesio, tačiau komisijos atstovė nepasakė, ar komisija pageidautų turėti galimybę dėrėtis dėl e, e, visapusiškos sutarties. Būtų įdomu išgirsti komisijos nuomonę dėl tokios galimybės. Manau, kad mūsų komitetas turėtų aiškiai parodyti, jog siekiame, kad komisija laikytųsi kaip įmanoma griežtesnės pozicijos ir komitetas turėtų tokį pasiūlymą komisijai pateikti, atsižvelgiant taip pat į aplinkybę, kad būtent taryba e, teikia darybinę poziciją, tai reikia užduoti klausimą tarybai, turėtume svarstyti tokią galimybę. Susilaikysiu nuo tolesnių komentarų, kol E, neišgirdau komisijos reakcijos ir e, nuomonės dėl e, komisijos darybinės pozicijos, nepamirštant ir tos aplinkybės, kad komisija pati negali šio sprendimo priimti. Ačiū kolegė Aukin. Galiu visiškai pritarti kolegės Debrun mintims, papildydama jas vienu aspektu. Būtų galima paminėti, kad parlamentas pritarė teisiškai privalomam susitarimui. Mes už tai balsavome ir komisija galbūt pamiršta, kad parlamentas taip pat dalyvauja šiame procese. mes turime, turime atsvegti ne tik į e, neigiamą kai kurių tarybos narių nuomonę, tačiau taip pat ir parlamento poziciją sprendžiant šį klausimą. Europos Sąjunga ratifikavo neįgalių žmonių teisų konvenciją šių metų sausio mėnesį iš konvencijos 30 straipsnio trečioje dalyje teigiama, kad internetinės nusavybės teisų apsaugos įstatymai neturėtų tapti kliūtimis neįgaliems žmonėms naudotis kultūros su kultūra susijusiais dalykais. Kilo klausimas, kodėl e, komisija nesima iniciatyvos šiuose dėrybose siekdama padėti neįgaliesiems, remt, e, paremdama parlamento peticiją. Ir aš taip pat kaip kolegė palauksiu, sus, e, susilaikysiu nuo tavęs komentarų prieš išgirdama atsakymus. Kolega Vertma. Labai ačiū. Pirmiausia, atsiprašau dėl savo balso. Galiu tik pritarti abiems kolegiams, jų mintims. Tas bibliotekos vaizdas mane labai taip pat sujaudina, nes aš e, daug skaitau, mielai skaitau ir laikausi nuomonės, kad e, švietimas reiškia labai daug, o e, skaitimas yra labai žmogiškas poreikis. Įsivaizduokime, kad ne tik 95 procentai bibliotekai esančių knygų mums yra neprieinami. Įsivaizduokime, kad e, bibliotekoje yra maksimaliai daugiausia tik du asmenys, kurie galbūt gali mums padėti. Komisija teikia, kad teigia, kad esama tam tikro mainų tinklo knygų skirtų neįgaliesiams mainų tinklo. Čia kaip mes galime įvertinti uh, tą uh, neregių knygų poreikį. Tai yra ak akiplėšiškumas. Uh, visi turi turėti galimybę naudotis visą literatūrą, o ne tik dalis žmonių. Uh, Kalbant apie finansinius aspektus, noriu pastebėti, kad e, jeigu panorėsime, tikrai rasime būdų, kaip e, neregiems sudaryti galimybę skaityti knygas, nes e, niekas nesame nuo to apsaugotas. <clears throat> Aš savo gimtajame mieste buvau e, susitikusi su e, senyvo amžiaus žmonėmis. Vienas iš jų man e, uždėjo savo akinius, kad aš galėčiau matyti, e, pati įsitikinti, kaip mato vyresnio amžiaus <clears throat> žmonės. Manau, kad galėčiau tos akinius čia į posėdį atsinešti tam, kad jums taip pat parodyčiau, kaip e, regos negalę turintis asmenys yra pribojami savo E, kaip yra pribojamos jų galimybės. Aš manau, kad e, čia būtų galima kalbėti apie tam tikrą mažumos grupės diskriminavimą, nes e, žmonėms yra pribojamos jų teisės į švietimą, į mokslą, galimybę skaityti, todėl aš raginu komisiją čia užimti bendradarbiavimo poziciją, kad būtų apginti nukentėjusių interesai, panas Jar. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Anksčiau kalbėjusios kolegės e, minėjo svarbiausius aspektus, jiems pritariu, kadangi žinios e, reiškia taip pat ir e, yra galios jėgos šaltinis ir mes negalime savo visuomenėje nesidaryti tam tikrai jos daliai galimybės šviestis ir jeigu ta dalis negali skaityti, tai negauna ir atitinkamai tam tikros dalies žinių. E, buvo minėta, kad esame nemažai susitarimų, ketinimų protokolų, tačiau praktikoje tikrovė niekas nevyksta. Čia galima kalbėti apie du lygmenis, apie tarptautinį lygmenį e, e, ir apie Europos Sąjungą. Tačiau taip pat ir Europos Sąjungoje padėtis yra skirtinga. Tikrai negaliu suvokti, kodėl Europos Sąjungoje ši problema nėra sprendžiama. Jei turėtume teikti daugiau, skirti daugiau dėmesio, aš manau, kad pirmiausiai turėtume išlaikyti šią peticiją, pritarti, taip pat susijęti jos svarstymą su atsakinguoju komitetu. Akivaizdu, kad jau vyko panašios diskusijos šio klausimų komitete. Trečias dalykas, e, reikia pasirinkti atinkamą formą ir svarstyti šią peticiją e, parlamente. Pas, po to pasikonsultavus su atsakinguoju komitetu turėtume pamastyti apie tai, ar parlamentas negalėtų imtis šio klausimu netiesioginės iniciatyvos. E, jeigu teisingai suprantu, <clears throat> komisija, kad su atitinkamo teisės akto gyvendinimu yra problemų, tačiau pagal Lisabono sutartį parlamentas gali teikti iniciatyvą, ragindamas komisiją imtis teisėkuros iniciatyvos. Jeigu komisija atsisakytų tą padaryti, tai turėtų e, deramai pagrysti tokį savo sprendimą nes likščiolinės sutartys ar ketinimo protokolai neleido mums pasiekti pageidaujamos sėkmės, todėl ir patikiau savo anksčiau minėtus pasiūlymus, tikiuosi, kad komitetas jiems pritars. O bendrai kalbant, dar kartą galiu pasakyti, kad moderniai šiuolaikiniai demokratiniai visuomeniai tikrai yra neprimtina tokia padėtis e, Bostinaru. That... Pirmiausia, pasakyti, kad, pasakysiu, kad šio klausimu nei Europos parlamentas, nei komisija negali likti akli ir kurti. Žinoma, kad ne. Be jokių, aš visai nebandau ko nors žaisti. Ką tik komisija pasakė, e, kad tai yra komercinis klausimas. Tai išgirdome iš komercinio, komercinius klausimus nagrinėjančio direktorato. Man atrodo, kad esame moralinėje aklavėtėje. Ar galima milijonų žmonių, kurie negali e, skaityti pasaulinio paveldo vien dėl to, kad komerciniai reikalai trukdo jiems. E, jiems neleidžia gauti prieinamų formatų knygų. Ar tai galima traktuoti vien tik tai kaip komercinį klausimą? Tuo tarpu turime galimybės e, eksportuoti brailės spausdinas knygas į kitas šalis, tačiau e, mes sakome, kad tai yra vien tik tai komercinis klausimas. Tai yra bet kokios pagrindinės laisvės e, moralinis pažeidimas. Komisija sako, kad tai reikia spręsti per dvišalius susitarimus. Valstybės narės su iš ne Europos Sąjungos šalimis turėtų pačios susitarti. Arba komisija mums sako, kad kai kurios valstybės narės stengiasi, kaip galėdamas pagerinti situaciją, tačiau kitos nelabai. Man atrodo, kad visą tai aiškiai rodo, kad peticija turi likti atvira. Antra, parlamentas turi laikyti savo pradinės pozicijos, kad tai būtų privalomas teisės aktas visoms ES narėms. O knygos atspausdinos brailio raštu būtų e, laisvai eksportuojamos Pasakykite, kiek pinigų prarandame neleisdami tų knygų spausdinti e, brailio raštu be autorinių teisų mokesčio. Ar įsivaizduojate, kad e, šita didžiulė problema tik tai dėl kelių eurų, kurios e, uždirbtų leidyklos? O tada mes sakome, kad mes čia Europos Sąjungoje E, vadovavimas kažkokiamis vertybomis, kai juos traktuojame kaip kažkokią tai prekę. Negalima priimti komisijos pozicijai, reikia palikti peticiją atvirą, reikia pateikti klausimą žodžiu su rezoliucija ir pareikšti mūsų norą, kad būtų numatyta privaloma taisyklė visoms valstybėms narėms ir būtų leista ES eksportuoti knygas E, prieinamų būdų e, akliesiems už ES ribų. Tik tokiu būdu mes išsaugosime e, aklųjų pasitikėjimą mumis. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū, manau, kad kiekvienas iš mūsų staiga gali, galėtų apakti dėl tam tikro akių arba smegenų patiriamų smūgių ir negalėtume visapuškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Manau, kad e, tai yra tiek žmogaus, tiek pamatinė teisė, kuriai pritarė taip pat ir parlamentas, užtikrinti galimybę skaityti neregiems visą esamą literatūrą. Įsivaizduokime, kad rytoj negalėtume skaityti laikraščių, tai taip pat negalėtume arba knygų ir būtume paprasčiausiai atskirti nuo aplinkinio gyvenimo, nuo visuomenėje vykstančių diskusijų, nuo politinių įvykių. Įsivaizduokime, jeigu staiga nuo viso to taptume atskirti, tai e, padėtis taptų labai bloga. Aš todėl galiu tik pritarti peticijai, noriu uh, paraginti ir pareikalauti priimti privalomus teisės aktus ar reglamentus, kuriais būtų užtikrinama galimybė visiems regos negalę turintiems asmenims skaityti e, ir spažinti su literatūra. Kolegai Bostinaru noriu tik pritarti ir papildyti jo mintį, jeigu galvojame apie leidyklų galimai patiriamas problemas. Manau, kad visi žinome, jog leidyklų padėtis nėra labai tokia jau bloga, kad jos negalėtų parodyti tam tikros socialinio labdaringo elgesio e, pavyzdį ir pasaulyje pradėtų e, <clears throat> skleisti knygas Brailio raštu. Galbūt jų atstovai mūsų klausosi ir, nu, kad galėtų tokį pavyzdį parodyti, turint omenyje, kad regos negale gali ištikti kiekvieną iš mūsų. E, manau, kad tokia sistema galėtų veikti, kolega Alfano. Grazie, prezidente. Jau. Ačiū, ponia pirmininkė. klausantis e, čia pasisakiusių kolegų, e, girdėjau e, idėją apie teisę į švietimą, teisę į kultūrą ir iš tikrųjų komisijos atsakymas piktina teisę į kultūrą yra visuotinė. Tai yra, nėra regėjimo ar neregėjimo klausimas. Jeigu sustabdysim, neleisime piliečiams e, gauti švietimo ar skaityti, tai mes tiesiog e, kenkėme savo galimybėms, e, neperdodami Europos kultūros būsimoms kartoms. Ačiū, ponia Pirinkė, po to ponia Auken ir turime baigti. Norėčiau užduoti konkretų klausimą Teisingumo generaliniam direktoratui. Kodėl komisija reikalauja kad šį klausimą reikėtų traktuoti per vidaus rinkos prizmę. Aišku, kad tai yra pagrindinių laisvų klausimas. Ir nediskriminavimo klausimas. Tiesiog, e, na, darosi gėda, klausantis, kad, kad klausimas pakliuvo į tų blogiukų rankas, o ne pagrindinių laisvių e, specialistus. Kodėl jūs į tai nežiūrite? Ačiū, ponia Aukan. Vėl dabar prašau teisingumo generalinio direktorato atstovą, jeigu jis norėtų atsakyti. Ačiū. Nemanau, kad mes kada nors sakėme, kad tai yra vien tik vidaus rinkos reikalas. Mes niekada taip nesakėme ir nesakysime. Ačiū. Na, iš tikrųjų, nedaug pasistumėjome į priekį šiuo atsakymu. Turime performuluoti klausimą. Pone Debrun, ir po to steiksiu peticijos autoriui porą minučių. Taip, aš uždaviau klausimą komisijai, man nesvarbu, kas atsakys į mano klausimą. Aš klausiau, kokių reikėtų komisijai e, darybų mandatų, kad ji galėtų darytis. Ar kas nors iš komisijos atstovų gali atsakyti ponios Debrun klausimą? Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad leidote patikslinti keletą dalykų, kuriuos, man atrodo, reikia patikslinti po jūsų pasisakymų ir klausimų. Pirmiausia, komisija yra įsitikinusi, kad jos veiksmai, remiant neįgalius žmonės, atitinka jos pareigas įgyvendinti Junktinių tautų konvencijas dėl neįgaliųjų teisų ir pagrindinių laisvių hartijos. Niekur čia nebuvo kalbama apie komercinę politiką, mes tik tai atsakymą į klausimą iš to taško, E, kurie domina peticijų autorė, tai yra išimtis dėl autorinių teisų. <clears throat> Ir ta prasme, manau, reikia e, nurodyti, koks yra skirtumas tarp situacijos Europos Sąjungoje ir situacijos tarptautinių lygmenių. Europos Sąjungoje, kaip komisija yra jau pasakiusi, jau turime direktyvą, tai yra direktyva skirta tam tikrų autorinių teisų ir informacinės visuomenės aspektų suderinimui, kur numatyta galimybė apriboti autorinės teisės, kai kalbama apie neįgalios žmonės. Ir aš sakiau, kad visos valstybės narės turi tokią galimybę jau numatytą teisės aktuose komisija be to dar stengiasi palengvinti praktinės priemonės, kurios yra reikalingos keičiantis knygomis tam tikrais formatais. Tai sprendžia ne komisija ir ne komisija čia tvarko ir ji negali e, spręsti, kokių knygų nori neįgalieji Tiesiog komisija buvo tarpininkas renkiant susitarimo memorandumą tarp e, įvairių pusių, įskaitant organizaciją, kurią atstovauja peticijos autorius. E, taigi, stengiantis padėti toms organizacijoms susitarti, kad jos galėtų keistis e, knygomis ir stengiantis nustatyti, kokie yra poreikiai ir kaip galima būtų uh, kalbėtis su leidėjais, kad būtų ypatingais formatais e, skelbiami darbai. Jeigu pažvelgsime tarptautinį lygį, kaip, kur, kaip sakiau, tai yra uh, sritis, uh, kur komisija derasi kartu su valstybėmis narėmis. Jūs klausėte, kokie būtų komisijos norai. Komisija, kuri mano, kad reikia dėti ypatingas pastangas, kad būtų galime palengvinti ypatingais formatais leidžiamų knygų paskirstimą, tai parengti solidų tekstą. Mes dedame tas pastangas ir, kaip jau sakiau, Mūsų pastangos buvo dedamas pirmąjį šių metų pusmetį siekiant konsensuso sutarimo, kuris jau dabar egzistuoja, jo anksčiau nebuvo. Ir komisijai pavyko to, tai pasiekti. Dėl šio teksto buvo deramasi, neturint aiškumo, kokios, kokio tipo priemonė tai bus. Kartais tai galima perskaityti kaip e, ketinimų deklaraciją ar kaip įmanoma e, saistančią sutartį. Mums reikia aiškumo dėl šio teksto formos, kad mes galėtume įtraukti visus, visas suinteresuotas pusės tolesnėse diskusijose ir darybose. Tiek galiu pasakyti iš komisijos pusės ir mes ir toliau dalyvausime tarptautinių lygmenių siekdami tokios situacijos, kokia egzistuoja ES viduje. Ačiū. Auken. Okay. Pone Auken, aš kalbėsiu trumpai. Aš vis dėlto manau, išklausysiu jūsų atsakymą, kad yra pagrindinės teisės. Tai yra bendrosios teisės. Toks turėtų būti pagrindas šios ryties, o ne e, pagrindinės teisės. O kaip su konvencija? net jei parlamentas palaikytų tokį požiūrį ir jeigu jūs kreiptumėtės į mus pagri dėl pagrindinių teisių pagrindo, paskui galima būtų kovoti tą mūšį. Dabar kalbate apie. Kalbate apie paprotinių teisų sistemą ir apie pribojimus, tai, tai kai kas kita. Uh, Aš noriu, kad jūs pakeistumėte požiūrį ir siektumėte apginti pagrindinės teisės ir tuomet galėtumėte, galėtumėme išspręsti šią problemą, ir, nes jeigu tai būtų pasirinkta kaip pagrindas, nes tuomet išspręstume problemą. Eventualmente poi la Commissione integrerà. A questo punto do la parola per la replica due minuti Galbūt komisijos atstovai norės atsakyti į šį klausimą vėliau, bet dar kartą suteikiu žodį peticijos autoriams. Ačiū. Komisija minėjo suinteresuotų organizacijų dialogą, pasirašytą memorandumą. Mes atstovaujame leidėjus ir 2010-aisiais su komisija pasirašėme tą memorandumą, tačiau turėjome nutraukti savo dalyvavimą tame dialoge. Ir kalbame apie leidimus čia. Uh, ne apie autorinės teisės. Ir tai nebevyksta nuo vasario mėnesio, nes mūsų dalyvavimas šiame memorandume buvo panaudojamas e, teigiant, kad nebereikia įstatymų, kad viskas puiku, nebereikia taikyti įstatymų. Aš nesakau, kad dialogas ir leidimai licencijos nėra gerai, bet suvokite, jog tai nepakeičia saistančios sutarties sudarytos pino narių. Uh, Komisija kalbėjo autorinių teisų direktyvą ir joje numatytas išimtis, kurios taikomos ES. Tai yra gera sistema, jie įgyvendinama valstybėse narise. Tačiau du trečdalį pasaulio valstybė tokių išimčių netaiko. Sutartis, kur yra suoma, užtikrintų, kad tos išimtis būtų taikomos ir kitose valstybėse. Ir jos pagrindu būtų galima knygo, dalintis knygomis už ES ribų, o to ES viduje vykstančio dialogo dėka mes niekada nepasieksime. Ir dar vienas dalykas, licencijos išspręstų kai kurias problemas, bet ne visas. Mums reikia teisės akto, kuriuo paremtume teisės ištikrinančias galimybę naudotis tais kūriniais. E, Ačiū. Be abejonės. Peticija susilaukė visapusiško komiteto narių palaikymo ir visi sutarė, kad tikrai reikia paspartinti darbą šioje srityje tam, kad pasiektume juridinį peticijų autorių teisų pripažinimą. Taip pat išgirdome pasiūlymą patikėti komitetui užduoti, pabandyti pris, prastumti pri, kai kuriuos teisės aktus šioje srityje. Galima būtų padaryti du dalykus siekiant šio tikslo. Kreipiuosi į komisiją, reikėtų išsamesnio uh, minėtų priežasčių sąrašo, uh, kad būtų kad turėtume aiškesnį vaizdą, kad geriau susidarytume, kokiu pagrindu peticijų autoriaus teisės gali būti gyvendinamos ne tik komercinės ryties. Ir komisija savo atsakymę turėtų, į šiuos klausimus turėtų apžvelgti, turėtų uh, pateikti pasiūlymą dėl teisėkuros akto. Taigi, kolegos, galėtume parengti klausimą žodžių komisijai. Dabar dėkojame peticijų autoriams ir periname prie kito mūsų dabar kokias punkto. Ir toliau yra keletas peticijų, kurias svarstysime visas vienu metu pagal septintą darbotvarkės punktą. Taip pat turime pranešimą kurį pateikė peticijos autoriai. Noriu padėkoti jiems. Labai daug laiko neturime su, tų, su tos peticijos, tų peticijų autoriais mes jau esame nekartą susitikę ir esu dėkinga Jums už Jūsų pastangas ir prašau visų Jūsų per ilgai nekalbėti, nes šiuo, tuo tarpu mums svarbiausia išklausyti komisijos atsakymą, naujausią informaciją. Ir jūs tikrai esate labiau tuo patys suinteresuoti, ir nedar, o ne dar kartą pristatinėtis, dėl ko skundžiatės. Ir suteiksiu žodį Paulo Prieri. Uh, bet prašysiu jo laikytis pasisakymų, jo pasisakymai numatyto laiko. Labadiena. Pirmininkė, aš neatsakinėsiu į jūsų pastebėjimus, aš tiesiog perskaitysiu tą tekstą, kurį kaip, tai, kalbėtojas teigia turi vertėjai, bet iš tikrųjų jie jo neturi. Uh, Taigi norėčiau pasinduoti galimybę pateikti Jums naujausią informaciją, kaip nagrinėjami, kaip nagrinėjami mūsų pateikti prašymai. Visų pirma, norime pasakyti, kad Europinių transporto tinklų ten 10 projekto aktualizavimas yra netinkamas paaiškinimas, nes darbai Italijoje, mm, kurie buvo numatyti, buvo užbaigti 2010-aisiais, tam buvo panaudota beveik 200 milijonų eurų. Toliau tiltai, e, jungtis tarp Prancūzijos ir Italijos E, tik tai vienas dešimtadalis įmanomos apkrovos e, buvo, maksimalios apkrovos buvo užfiksuota, naudojant tomis jungtimis ir šiaurės pietų, jungtis šiaurės pietų ašimi tikėtina susilauks didesnio apkrovimo ateityje. Mums nereikia naujų papildomų jungčių. Mes manome, kad Turino Lijono e, jungtis tikrai apims, tikrai reikš, kad regionui, per kurį jį tiesiama, bus labai didelė apkrova. Taip pat norime pasakyti, kad tai, jeigu bus tiesiama ta linija, tai bus tiesiog iš, išvaistytos lėšos, kaip parodė atlikti, atliktos studijos. Jau dešimt metų bandoma pradėti tuos darbus ir tas projektas tikrai niekam e, net nešimtos išskyrus tiems, kurie nori mm, jį gyveninti. Italijos vyriausybė yra nepaprastai įsiskolinusi. Ir daugiau nei šimtas akademikų susidomėjo šiuo projektu ir nusintė laiškus Italijai Aš džiaugiuosi, kad jūs nagrinėsite Europinio transporto tinklų e, projektus 2014-2020 ir pabandysite išsiaiškinti, ar tai tikrai prasminga. Buvo išsiaiškinta ir išnagrinėta, kas buvo nuveikta nuo 2008-ųjų ir dėl didžiulio pasipriešinimo Italijos vyriausybė nesidomėjo atliktais darbais, o tiesiog pradėjo dirbti Suzos slėnyje, kur buvo planuojama statyti kanalą. Italijos vyriausybė e, pa, pa, elgė arogantiškai, bet tuo pat metu jos paaiškėjo, kad jos pozicija silpna, nes Italijos vyriausybės biudžete nėra pakankamai lėšų tą projektą vykdyti, nekreipiama dėmesio į žmonių nuomonę. Italijos vyriausybė pasirado žmonių pasitikėjimą, nes yra pasirengusi išvaistyti milijonus eurų šiam projektui ir dar pagilinti krizę, kurią Italija išgyvena. Komiteto nariai gavo informaciją iš komisijos apie tai, kokia sparta vyksta šis projektas ir kad jo pažanga tikrai yra apgaulinga. Pavyzdžiui, 2011 E, eigoje, kaip, kaip tvirtinama, buvo surinktos konsultacijos su Suzos slėnio gyventojais, žmonės protestavo ir jie išreiškė pasipriešinimą e, šiems planams. Dabar tą klausimą tyria Italijos valdžia, nors teigiama, kad Italijos valdžia paiso žmonių norų, tačiau tai yra visiška neteisybė. Norime jums paaiškinti, kad Suzos lėnio uh, nam, miestų merų dauguma priešinasi šiam projektui. Mes daug kartų protestavome prieš šį projektą. Dešimtis tūkstančių žmonių e, dalyvavo tose protesto demonstracijose. Šiais metais jos taip pat buvo surinktos įvairiose Italijos dalise. Ir jas e, grubiai nu, numalšino Italijos policija. Ir tuo tarpu tik tai na, na, tyriamos tos, atkarp, to, to, to, tie, tos atkarpos įvairius segmentai. Ir e, kai kas tą projektą vadina valastūzas ten. Žemėtvarkos planai e, to projekto segmente dar ne iki galo neparengti projekto kaštai nuolatos auga, dabar Italijos valdžia nori, kad ES už tai mokėtų. Ir mes ne tik taip manome, bet mes esame įsitikinę, kad Europos komisija e, gauna netikslę informaciją, švelniai tariant. Piliečiai, Italijos piliečiai tikrai nori dalyvauti sprendimų prieimime šiuo klausimu. Ir praėjusiais metais jūs paprašėte komisijos pasidomėti šią situaciją ir šiuo atveju. Ir po diskusijų e, peticijų komitete komitetas paprašė komisijos daugiau informacijos ir paprašė pasirūpinti, kad vietos gyventojai ir vietos valdžios atstovai dalyvautų konsultacijose. Tačiau mes ne, nesulaukėme tokių siūlymų ir būtent todėl šiandien teikėme šį prašymą jums, ponė pirmininkė, ir parlamentui, ragindami jūs pasmerkti tai, kaip šiame regione pažydinėjama žmonių teisės. Tai nėra karinės bazės zona policija elgėsi ypač agresyviai e, reaguodama į demonstraciją naudoja ašarinės dujas, malšindama demonstracijas. Europos parlamentas, kurį išrinko Europos gyventojai, privalo objektyviai įvertinti šią situaciją. Reikia pasitelkti Ohus konvenciją šiuo atveju, taip pat reikia, kad e, būtų atlikta nepriklausoma e, kaštų analizė, taip pat poveikio aplinkosaugai vertinimas ir to projekto e, aktualumas transeuropinių mm, transeuropinių transporto tiklų kontekste. Norime paraginti jūs pasitelkti visą prieinamą informaciją ir visi susiję asmenys, peticijų autoriai ir kiti tikisi, kad ir transporto bei aplinkosaugos komitetai parlamente galės dalyvauti šiuose diskusijose. Mes siūlome bendrai apsvarsyti ten dešimt projektus. Mes susisiekėme su OLAF e, institucija ir mes kalbėjome, mes patikėme tris argumentus, e, kur mūsų manimų galėjo būti pažeisti bendrijos interesai. Olafas kol kas nenagrinėja mūsų skundų. Ir mes taip pat jums pristatysime dokumento aplanką ir jūsų komitetas galės visapusiškai įsigilinti ir išsiaiškinti, kas čia vyksta ir tai galėtų būti jūsų kreipimosi į Italijos vyriausybę pagrindu. Žmonės tam priešinasi jau 22 metus ir mūsų nenupirksi pasiūlius kažkokią tai kompensaciją. Mes nenorime, kad tas beprasmis darbas būtų pradėtas. Taip pat nenorime, kad e, ta, tas regionas būtų sukarintas ir vietos gyventojai būtų bauginami. Mes esame pasirengę išklausyti jūsų atsakymą. Ačiū. Grazie. E, il signor Pastorutti. Sì. Ačiū. Tarūti dabar kalbės. Ačiū. Pirmininkė Masonė, gerbiami peticijų komiteto ir Europos parlamento nariai. Praėjus vieniems metams norėčiau pakartoti kelias e, mintis susijusias su šios geležinkelio atkarpos statybos e, tiesimo tarp Venecijos ir Triesto netinkamumu. Čia e, mes galime vertinti projektą, kuris buvo 2010 gruodžio mėnesį pateiktas šiai e, atkarpai. Aš e, nepristatinėsiu čia alternatyvių studijų, noriu tik tai paminėti, kad šis projektas buvo labai skubotai pateiktas ir mūsų kritika išsakyta prieš metus toliau galioja, nes nėra jokių skaičiavimų, e, sąnaudų ir gaunamos naudos skaičiavimų atlikta. Taip pat poveikio įvertinimą reikia atlikti iš naujo, nes ši atkarpa susideda iš keturių dalių, nei Italijos, nei Europos įstatymai tokios galimybės nenumato. Italijos aplinkos ministras e, į tai atkreipė dėmesį, todėl poveikį reikia įvertinti iš naujo. Čia matote, e, e, kaip ta geležinkelio atkarpa turėtų atrodyti tiek Veneto, tiek Friaul regione esama nuošliaužų galimybės, e, nes tiek hidrologinių, tiek ekologinių požiūrių ši teritorija yra labai pažeidžiama, dažnai čia pasitaiko potvinių, taip pat e, galima paminėti ir kitus aspektus susijusius su e, dirbožėmis, žemės paviršiaus sudėtimi. Ma, matote, kad Čia yra numatyta 14 km ilgio tunelio statyba, tačiau e, tai atkarpoje yra grotų e, e, įvairių vandens telkinių. Dabar galime jau teikti, kad jeigu šis projektas būtų gyvenintas, tai būtų padaryta neatstatoma žala gruntiniams vandenims, todėl šį projektą reikia suderinti su e, vietos valdžios institucijomis, su vietos gyventojais, laikytis tarptautinių teisės aktų ir sustarimų susijusių su tokio pobūdžio e, transporto infrastruktūros statybomis. Kėlė taip pat klausimų susijusių su tuo, kas yra atsakingas projekto, už šio projekto įgyvendinimą. E, kalbėti jas yra nutraukiamas. Galbūt prašoma lėčiau kalbėti. Paminėsiu dabar su transportu susijusius aspektus. Pasmorėti atkreipė dėmesį į tai, kad Veneto geležinkelių tinklas turėtų būti sujungtas su Slovenijos geležinkelių sistema. Buvo patvirtinta Italijos geležinkelių įvairiais atvejais, kad tas sujungimas sukels nemažai problemų Pabaigai noriu pasakyti, kad vienas iš už projekto įgyvendinimą atsakingų narių yra tas pats asmo, kuris atsakingas už e, ten e, dešimt projektų įgyvendinimo, taigi jis praktiškai sėdė ant dviejų kėdžių ir nežinau, kaip galima būtų atsižvelgti į visus techninius aspektus E, siekiant tik tai politinių sprendimų patvirtinti tokio projekto įgyvenimo finansavimą. Čia yra aiškus interesų konfliktas, kurį išvelgiame. <clears throat> Čia galime taip pat kalbėti apie tą e, raudoną siūlą, kuris e, driekiasi per visus šios projektus, su jais yra susijęs. Čia dešimčiai kilometrų 10 km ilgio trasai e, buvo išleista per tuos metus 8 milijardai eurų. Tokios prabangos Italijoje mes tikrai negalime savo leisti, negalime pritarti tokiam pinigų švaistimui. Tradicinis geležinkelio transportas, kuriuo naudojasi 95 procentai visų e, keleivių, yra nustumiamas į antrą planą, tokius projektus įgyvendinat, e, žmonės prieš tai protestuoja, mes negalime leisti, kad esant tokiam dideliam biudžeto deficitui taip būtų švaistamos jo lėšos. Europos centrinis bankas ragina Italiją mažinti biudžeto išlaidas, ypatingai socialinės išmokas, e, tokiems pasiūlymams e, nepritarė visuomenė, o kita vertus yra bandoma įgyveninti tokio pobūdžio projektus. Manau, kad e, šios sprendimus reikia griežtai įvertinti ir e, ištirti, negalime skirti finansavimo nerentabiliems projektams, kurie taptų tokia sunkia našta visos šalies ekonominiai sistemai. Raginame Europos parlamento narius. Tiksliau daug, daug kas reikalauja <clears throat> skirti ES finansavimą ir mano, kad galima tos pinigus švaistyti visas pusės, negalime to leisti, reikia geriau išnaudoti tradicinės transporto rūšis, pavyzdžiui, vandens transportą, ponas Prinkorst 2010 m. rūpiučio mėnesį pristatė savo poziciją patvirtindamos, kad e, e, galima e, būtų modernizuoti veikiančias geležinkelio trasas, o ne statyti naujų, nes, pažiūrėjau, kai kuriuose, kai kuriuose valstybėse geležinkelio transportas netgi nėra visiškai elektrifikuotas ir, pažiūrėjau, Slovenijoje susidurima su didesnėmis problemomis geležinkelio nei Italijoje, ypač turint omenyje traukinių greitį, kuris dažnai neviršyje 100 km per valandą, tačiau nauja gelžinkelio atkarpa, kuri yra numatoma, bus e, tiesiama per retai apgyvendintas vietovės e, vis dėlto dažnai pasitelkiami nauji poveikio įvertinimo būdai tam, kad būtų galima pateisinti tokio pobūdžio projektų įgyvendinimą ir e, nepakanka vien paraginti projektus įgyvendinančias šalis priimti tam tikrus sprendimus, reikia jas statyti aiškiai prie gėdos stulpo ir sugriežtinti kontrolės priemonės tam, kad būtų išsaugotas ES jos institucijų autoritetas. Todėl e, 2011 metais, ko mėnesį pateikta panas Pecoto Peticija 0604 turėtų būti priimta pirmininkė. Ačiū dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, pana Poja. Ačiū pirmininkė. Dėl pirmosios peticijos, man atrodo, kad Italijos ministerija pateiks e, svarbios informacijos Dėl antrosios peticijos norėčiau pakalbėti apie tyrimus, kurie vykdomi ir stengiantis padėti jums dėl to, ką daryti su šiomis peticijomis, norėčiau pateikti grafiką. Spalio 19 dieną komisija tvirtins naujas gairias transeuropiniams tinklams ir, nau, dėl, ir naujus finansavimo sprendimus vienas svarbus dalykas dėl parlamento kalendoriaus, tai yra 22-23 lapkričio transporto komitetas rengs klausimus čia parlamente, skirtus šiems klausimams taip pat. Taigi dabar norėčiau steigti žodį kolegai Jonatanui Parkeriui. Ačiū, ponia pirminkė. Atsakysiu į antrąją, pasis, antrąjį pasisakymą dėl Divačio Trieste Labai aiškiai noriu pasakyti dėl Solani. Dėl salamio pjaustimo, nelabai čia gerai žinoma koncepcija Italija. Ne visai teisus peticijos autorius. Ir mestrė Triestre, tai nėra tas dalykas, kuris vyksta. Tai ne salamio pjaustimas, o projekto skaidimas. Salamio, salamio pjaustimas yra tada, kai tam tikra geležinkelio dalis išimama iš e, direktyvos. Ir šiuo atveju yra keturios skirtingos procedūros, kurios taikomos tarp Nestrė ir Triesto. Pirmoji dar neprasidėjo, nes neapibrieštas maršrutas, todėl nėra visiškai noro neįvykdinti poveikio aplinkai vertinimo bet kuriame e, segmente šiuo atveju. Taigi nėra jokio pažeidimo šiuo metu. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad e, Europos teisingumo teismas 9 metais priėmė sprendimą 50, kur sakoma, kad valstybės narės negali, neprivalo ne tik kaupti aplinkosauginę informaciją, bet ir ją tikrinti. E, Italijoje yra poveikia aplinkai vertinimo komisija aplinkosaugos ministerijoje, kuri turi patikrinti duomenys ir numatyti saugiklius. Man atrodo, kad jie šiuo atveju ir veikia pagal keturias aplinkos vertinimo procedūras, siekiant patikrinti duomenų kokybę. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad nekalbam apie kitus, kitą socialinį ar ekonominį poveikį, tik tai apie aplinkosaugos ir poveikį žmonių pragyvenimui. Ne. Tokius vertinimus. Ačiū. Toliau ponas Feraca, e, kuris yra Italijos transporto ir infrastruktūros ministerijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė atstovauju transporto infrastruktūros ministeriją. Aš esu ten tinklų Italijoje plėtojimo atsakingas pareigūnas. Trumpai atsakysiu dėl Turino Lijono ir Triesto Divačio linijų. Ir pakalbėsiu apie du svarbiausius klausimus, kurie daugelį metų jau yra keliami įvairioms vyriausybėms jau daugiskaita e, Italijoje, nes projektai pradėti gyventi praėjus amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. Taigi skirtingos administracijos e, dirba su jais. Turino Lijono linija yra labai svarbi. Bet yra ir kitų labai ambicingų projektų, kalbant apie Italijos teritoriją ir kaiminės šalis. Darbas eina į priekį. Mes jį vykdome saugiai, siekdami užtikrinti, kad žmonės, pro kurių teritoriją eina linijos, su tuo sutiktų. Tai nėra vien tik tai greitaigių traukinių paleidimo Italijoje, tai yra tarp valstybiniai geležinkelių tinklai, pavyzdžiui, jungiant Italiją su Austrija. E, pozicijos yra gana įvairios ir aš norėčiau pats apsiriboti dviem dalykais, dviem svarbiausiais dalykais. Tai yra žalos klausimas. Ir projektai, apie kuriuos čia kalbame, projektai, apie kuriuos kalba peticijų autoriai, tai nėra ne tas projektas, kuris vykdomas nuo 2005 metų iki šiandien. Daug tyrimų ir poveikio analizių jau atlikta ir buvo patvirtintas naujas preliminarus projektas. E, jis patvirtintas šių metų rūpiučio trečią dieną tarp vyriausybinėme komitete. Tai yra visai kitas projektas, negu kad kalba peticijų autoriai ir kuriam jie prie, prieštarauja. Aišku, mes e, kreipiame dėmesį į Sūzą slėnėje gyvenančių žmonių nuomonę ir išsamei įvertiname poveikį aplinkai ir galima poveikį, galima žalą aplinkai. Mums netrodo, kad šis projektas e, sukels kokios žalos. Jis parengtas laikantis Europos standartų ir teisės aktų. Tai yra vienas iš e, greitaigių traukinių projektų, kurie yra, e, kuris sudaro Italijos transteritorinio tinklo dalį esame gavę finansavimą iš Europos komisijos, kuri finansuoja 40 kitų projektų. Sąlygos statyti tunelius. Ir e, įranga, e, kur naudojama bus kasti tunelius. Tai mes kalbame apie tą patį, tą pačią technologiją, kur buvo naudojama turinė statant metro ši technologija leidžia labai saugiai statyti e, geležinkelį, nepaisant e, didelių turistų skaičių, kurie tuo metu turinė lankydavosi. Tačiau, kalbant apie geležinkelio tunelius, Tai reikia pasakyti, kad šalia jo dar bus ir 11 km automobilių kelias tunelyje. Tai taip pat saugumo tunelis, siekiant užtikrinti, kad keliaujantieji keliu būtų saugos. Taigi bus tos pačios geologinės sąlygos tiek gražinkeliui, tiek automobilių keliui ir abu jos stengiamės statyti saugiai. Dėl geležinkelio tunelio e, nesaugumo. Tai, tai yra Italijoje 88 procentai maršruto bus po žeme, bus tik tai du segmentai virš žemės paviršiaus, iš viso 70 km Sūzos apylinkėse. Ir netoli Turino. Tai yra rajonai, kur gyvena žmonės, e, kur pakankamai nemažai buvo plėtojama infrastruktūra ir mums atrodo, kad darbą ten galime e, atlikti gana saugiai, galima statyti kelius Kodėl reikia šios linijos? Peticijų autoriai sako, kad e, sena linija nuo 1871 metų yra pakankama. Tačiau e, ją galima naudoti tik tai vieną kryptimį tuo pačiu metu. Ji pakyla iki 1200 metrų aukščio virš jūros lygio. Ir labai dažnai reikia naudoti 2-3 lokomotyvus, e, temti traukinį. Tai nėra konkurencingas segmentas, jis negali konkuruoti su kitais tuneliais, e, kurie pastatyti Alpėse per pastaruosius metus. Du Šveicarijos, šveicarų tuneliai, pavyzdžiui, jungia Šveicariją su Italija vienas per Dormarosalą ir vienas yra Milano linijoje. Jos galima palyginti pagal sudėtingumą su Liono Turino e, linija. Ta istorinė linija negali būti naudojama saugiai, kaip jau sakiau anksčiau, ir negalime plėtoti jos intensyvumo. E, panaudojant ją. Tačiau jeigu galvotume apie tos linijos e, plėtimą, tai e, būtų kalbėtume apie regioną, kur gyvena nuo 17 iki 20 milijonų žmonių ir kur yra sukūrėme didžiulę E, Italijos BVP dalis. Tačiau vien tunelių kasimas dar ne visa problema. Reikia galvoti apie tai, kad čia siekiame sujungti Europą. Šie tuneliai sujungs Italiją su likusia Europa ir todėl bus e, skatinamas augimas ir bus skatinamas bendros rinkos kūrimas. Šių tunelių nepastatymas at, atkirs Italiją nuo prekybos, nuo jungčių europinių lygmenio. <clears throat> Tai, kad priešinamasi 20 metų šiai linijai, na, e, projektas nuo tada yra pasikeitęs. Tačiau skundžiamasi visą laiką tik apie žalą. Kalbama apie linijos nereikalingumą ir apie išlaidas. Viskas yra daroma parengti projektą, kuris E, leistų išvengti e, dirvos ar vandens taršimo. E, šio, šie projektai yra vykdomi labai atidžiai įvertinus visas pasiekmes, įskaitant prancūzų, austrų ir slovenų darbą. Šia prasme, nes jie yra transarpanio tinklo dalis ir vicepirmininkas Kalasas pateiks visą tai e, parlamentui spalio 18 dieną. Turime turėti galvoje, kokį vaidmenį atlieka transeuropiniai tiklai, siekiant užtikrinti Europos augimą. Jeigu kalbėsime apie Europos ekonomikos augimą, tai geležinkelių transporto plėtojimas yra išskirtinai būtinas, kad galėtume užtikrinti laisvą priekybą ir e, viso Europos žemy, žemyno ekonomikos augimą. Nežinau, ar turiu pakankamai laiko, tačiau e, jeigu kas turės klausimą, aš e, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Pone Virts. Labai ačiū. Esu aplinkos komiteto narė nuolatinė ir pakaitinė narė transporto komitete. Noriu patvirtinti peticijos autorių teiginius. Viena vertus, reikia aiškiai atskirti greitaigio traukinio liniją, kur greitis siektų iki 180 km per valandą nuo e, veikiančių geležinkelio linijų modernizavimo, kuriam niekas neprieštarautų. Manau, kad e, galiu patvirtinti, jog tie gyventojai, tiek e, administracijos vadovai, merai nirtingai priešinasi šio projekto gyvendinimui. Buvau susitikime, kuriame dalyvavo 180 aplinkinių miestų vadovų, e, kur buvo diskutuojama apie Venecijos triestą gražinkinio linijos statybą. Ir buvo labai detaliai paaiškinta, kokį aplinkosauginį poveikį darys šio projekto įgyvendinimas tam regionui, kokią didelę žalą padarys turizmo pramoniai, e, kils grėsmė geriamo vandens atsargoms, jos būtų užterštos, todėl būtų daug geriau daugiau investuoti į atitinkamus transporto infrastruktūros projektus aplink Veneciją, kad žmonės mažiau važinėtų automobiliais. Tikrai nelabai suprantu, kodėl dabartinės ekonomikos krizės sąlygomis Italija turi tiek daug pinigų investuoti į šio projekto gyvendimą šiame regione, turint omeny, kad ES finansavimo dalis yra labai nedidelė taip pat ir e, Sūzos slėnyje e, protestuojama prieš šio tunelio statybą, ten netgi reikia pasitelkti kariuomenę, kad būtų galima apsaugoti e, statybos darbus vykdančius asmenys. Protestuotojai tuo tarpu yra suiminėjami, laikomi nepriimtinomis sąlygomis ir čia nesilaikoma elementarių teisinės valstybės principų, Vokietijoje jų taip pat ne visuomet laikomasi, tačiau čia padėtis yra daug blogesnė, tačiau tie įvykiai tik dar labiau aiškiau patvirtina e, protesto prieš tokių projektų gyvendinimą mastą ir e, <clears throat> vien ta aplinkybė, kad kareiviai turi saugoti statybvietę yra neįsivaizduojamas dalykas. Ačiū, kolega Alfano. kolegė. Ačiū pirmininkė pirmiausia už e, įžanginė kalboje pasakyta, išsakytas mintis, ypač apie pasipriešinimą šiems projektams. Neturiu daugiau ko papildyti, norėčiau tik tai kreiptis į komisijos atstovus ir Italijos atsakingos ministerijos atstovus, nes niekas nesureagavo į peticijos autorių iškeltą problemą. Aš pati, nedelsdama, kreipsiuos į Olafą ir e, pateiksiu klausimą, kaip yra nagrinėjami pateikti skundai kokia yra jų nagrinėjimo stadija, ar galbūt jie paprasčiausiai yra atmesti, nežinau. kas pateikė atitinkamą informaciją Italijos e, atsakingai ministerijai, tačiau likščionė geležinkelio linija, kuri 70-metyje buvo nutiesta tinkamai neveikia. Galbūt pati turėčiau nuvykti į tą vietovę ir įsitikinti savo akimis, tačiau uh, didelė dalis pateiktos informacijos netitinka tiesos. Tačiau reikia daugiau dėmesio skirti pačiam tikslui. Uh, veikianti geležinkelio linija yra būtina, reikalinga ir taškas. Kalbama, kad uh, transporto, e, e, prekių transportas geležinkeliu jo apimtis sumažėjo, e, tačiau panaudojant turimas lėšus galėtume šią liniją modernizuoti. Kalbama apie įvairias grėsmės ir pavojus. Ypač susijusius su naudojama prievarta ir žmogaus teisų nepaisimu. Čia bandoma gyvendinti statybos projektą, kurio nenori gyventojai, kurio niekas nenori ir gyventojai piliečiai naudojasi savo teisę gyventi toje vietovėje, nenori dėl šio projekto paukoti savo e, namų, jie nori toliau turėti galimybę ten auginti savo vaikus ir išlaikyti šią teritoriją neužterštą. Aš pažįstu Sūzos lėnėje gyvenančius žmonės, tikrai e, man buvo labai gėda, komitetas lėnė buvo įvesta kariuomenė, žmonės ten gyvenantis yra taikus ir e, jie e, dalyvauja demonstracijose labai nuosaikiai labai taikingai demonstruoja ten vyresnio amžiaus asmenys, šeimos turinčios vaikų. Ir būtent prieš tokius asmenys yra naudojama prievarta. Taip pat vykdomos ir įvairios provokacijos, bandomos žmonės uh, specialiai sukurstyti. E, tokios taktikos yra naudojamos taip pat ir kitose šalise, tačiau kalbant apie esmę, tikrai tos linijos tiesimas neatneš jokios naudos. Aš manau, kad tuos pinigus, jeigu jos Italija apskritai galėtų surinkti, mano nuomonė, Italija tokių pinigų neturi, kad šis projektas būtų įgyvenintas. Galėtume panaudoti šias lėšas uh, siekdami modernizuoti jau turimas geležinkelių linijas ir e, piliečiai tokiam pasiūlymui taip pat e, karštai pritartų. Būtų gerai, e, kad kiekvienas galėtų įstikinti padėtimi vietoje <clears throat> tačiau buvo apsiribota poveikio įvertinimu netiesioginiu, nevykstant, e, e, neatliekant tyrimo įvykio vietoje. Aiškiai pasakyti, kad e, tos teritorijos gyventojai siekia išvengti pasinaudojimo jų e, gyvenimu siekiant gyventi saujelės kitų interesus. Ačiū. Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė informacijos, mm, atsakė į klausimus noriu iškelti du aspektus, kuriais neišgirdau pakankamai informacijos. Visų pirma, vietos valdžios ir vietos gyventojų dalyvavimo sprendimų prieimime klausimas. Man atrodo, kad nebuvo pakankamai išsamei paaiškintas atsakymas ir išgirdome vienas, vieną kitą prieštarančios informacijos. Kitas aspektas - poveikio aplinkai vertinimas. Pasižymėjau, kad komisijos atsakyme 2008-aisiais, e, sureaguojant į pono pastarūtį, peticiją pasakyta, kad e, po aplink, poveikio aplinkai vertinimas turėtų atliekant jį apimti visą numatomą e, traukinio linijos segmentą. Taip pat kitas peticijos autorius kalbėjo apie naują mechanizmą, kurį sukūrė Italijos valdžia, tačiau klausydamas Italijos valdžios atstovo atsakymo visiškai nieko apie tai neišgirdau. Taigi noriu, kad dar plačiau pakomentuotumėte poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, vieną ar kelias. Uh, kurių, kurias atliekant būtų įvertas e, to numatomo geležinkelio ruožo daromas poveikis. Pone Auken, ačiū. Šis klausimas jau tikrai labai ilgai svarstamas parlamente. Aš girdžiu apie tai jau septynis metus, man atrodo. Atrodo, kad jūs iš tikrųjų išvaistote lėšas, tačiau tai ES nėra uždrausta. Nėra jokio teisės akto, kuris draustų tokią veiklą. Tokia yra Italijos demokratija, yra Prancūzijos demokratija. Peticijos svarstymas toliau vyksta pateikta naujos informacijos, jog peržiūrėtos transporto tinklų gairės, transeuropinių tinklų gairės ir finansavimo taisyklės ir komisijos pasiūlymas turėtų pasirodyti spalio 19. Taigi būtų protinga dar neuždaryti šios peticijos nagrinėjimą ir sulaukti tos informacijos, galbūt sužinosime kažką naują. Tačiau jei net tai reikėtų tą nagrinėjimą baigti bet bent jau reikia turėti visą informaciją apie tai, kaip e, numatoma finansuoti tuos transeuropinius tinklus. Na. Daugiau niekas nenori žodžio, ponas Bostinaru. Yeah, no, it's okay. Only two small remarks. Turiu porą pastebėjimų. Visų pirma, savai mes suprantame, kad bet kad, aplink, kad poveikio aplinkai vertinimą, bet kokį, reiktų e, svarstyti su vietos valdžiais, vietos bendruomenė. O dabar gaun, mūsų ką tik išgersta informacija atskleidžia, kad vietos bendrijų ir vietos valdžios dalyvavimas nėra toks aiškus. Atrodo, kad, kad tai jau nėra taip. E, taip, taip tikra daugybė protestuotojų ir daugybė merų, kaip, buvo, kaip išgirdome, šimtas miestų merų buvo susirgę, kad išreikštų protestą prieš šį projektą. Reiktų išsiaiškinti, ko, ko, ko, kodėl taip yra, ar, ar dėl to, kad jie tam priešinasi, ar kad, ar jie, tam palaiko, kad jie tai palaiko, nes komisija turi vairiausių galimybių dėl to dėrėtis ir diskutuoti jį. Kitas pasiūlymas, noriu paremti kitų kolegų išsakytas mintis. Ir taip pat siūlau dar neužbaigti šios peticijos nagrinėjimą ir pabandyti išsiaiškinti tuos dar neaiškus klausimus su e, kompetitingomis Italijos valdžios institucijomis, su pareiškėjais Jeigu tai įvyktų šalyje, kuri neseniai įstojo Europos Sąjungą, aš suprasčiau, pavyzdžiui, Rumunijoje, mano valstybėje, mums reikėjo laiko, kad įsibėgėtume. Bet čia kalbame apie Europos Sąjungos vieną iš steigėjų ir tarsi tikimės, kad čia jau Europos Sąjungos teisės aktai tinkamai gyvendinami. Grazie, abbiamo chiuso con gli interventi. Chiederei al... Ačiū tų Baigėme parlamento narių pasisakymus. Dabar kreipiuosi į Italijos ministerijos atstovą ir paprašyti jį atsakyti jam užduotą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie Tateną. Aplinkos poveikio aplinkai vertinimas e, Turino Lijono ruožė. Šių metų Liepos mėnesį mėnesį yra pas, pasirodė dokumentas šią temą, tai yra pasirodė vertinimo ataskaita. Ir nors teigiama, kad po, nėra poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos šiam ruožai, tai netiesa. Ta pat, tas pats pasakytina ir apie Venecijos ir Mestrė atkarpą, Venecijos Triesto atmestės Triesto atkarpa, kuri padalinta ir į tris, į keturias atkarpas. Tai padaryta nesiekiant iškraipyti duomenys, bet tokie yra geležinkelio, atskiri geležinkelio ruožai, kurie, kuriuose situacija yra skirtinga ir jų problemos skiriasi. Ir aplinkosaugos direktorato atstovas kalbėjo apie tai. Taigi, kalbant apie dokumentus, norėčiau patikslinti teiginį, jog esą nebuvo atsižvelgta į bendrą to viso numatomo geležinkelio projekto poveikį. Tai buvo daryta, tas poveikis buvo vertinimas. Toliau, kad vietos bendruomenėse nedalyvauja, vietos žmonės nedalyvauja sprendimų priminime. Jie dalyvauja. Visi suprantame, dėl techninių apalaus stalo diskusijų Suzos slėnio veikia Suzos slėnio observatorija, vyko, disk, vyko konsultacijos ir vietos lygmenių yra pasipriešinimas Tačiau teiginys, kad visiškai nebuvo konsultacijų su vietos bendruomenė, yra neteisingas. Prego. E, peticijų autoriams suteiksiu po vieną minutę atsakymams. Ačiū pirmininkai. Svarbus savi patikslinti informaciją. Nežinau, iš kur transporto ministerijai tai yra žinoma ir iš kur jį turi tokią informaciją kad pateiktas prašymas poveikio vertinimo, poveikio aplikai vertinimo dokumentą atlikti, padalinant tą visą atkarpą į keturis segmentus. Aš domėjausi ir buvo nutarta šį poveikio aplinkį vertinimą suskirstyti į keturis etapus. Taigi neteisinga būtų teikti, kad vis dėlto rengiamas vienas dokumentas. Dar vienas dalykas. 2011 pradžioje atsiunčiau dokumentus, kur pristatoma, kokia informacija nusiusta vietos bendruomeniai, kad, žmo, kad tos žmonės vietos institucijos galėtų pateikti savo pastabas ir komentarus. Ir tų privalomų nustatytų terminų nesilaikė projektą vykdantis e, žmonės. Aš at, galiu atsiųsti protokol, protokolų kopijas, kur matysite, ka, kada iš tikrųjų vietos bendruomenė sulaukia informacijos apie šį projektą. Veneto vietos e, tarybos protokoluose tai yra užfiksuota. Tik viena vietos savivaldybė sutinka, kad per jos teritoriją būtų tiesiamas, e, tiesiama ši geležinkelio atkarpa. Kitos ne. Nežinau, ar Italijos transporto ministerijos atstovas tai žino, ar apie tai yra informuotas. Jūs iš tikrųjų neturite beveik laiko. Prašau kalbėti trumpai. Tikrai kalbėsiu trumpai. Susidarė tikrai nepaprasta padėtis. Esame Europos parlamente ir tikime sulaukti atsakymų iš komisijos atstovų kai kurie komisijos atstovai sėdi už mūsų, sėdi labai tyliai ir ramiai ir leidžia Italijos atstovams kalbėti. Ir iš Italijos atstovo pasisakymo tam pašu, kad jis visiškai nežino, apie ką jis kalba. Jis skaito kažkieno kito parašytą tekstą. Norime dar kartą pabrėžti, kad pono Feracos žodžiai netitinka tiesos. Mes turime šį dokumento aplanką. Mums prireikė trijų mėnesių, jums reiktų trijų mėnesių, kad perskaitytumėte visus dokumentus, tūkstančius lapų, kuriuos mes turime. Jūs tur, turėtumėte pakankamą informacijos parengti komiteto nuomonę, bet mes norime atsakymą iš komisijos, ne Italijos atstovo. Mes patikėme visus skaičius, argumentus, ir tai, kas vyksta, iš esmės yra bandymai manipuliuoti jūsų komiteto narių nuomonę. Man labai gaila, kad taip yra, ponė Maconi, aš paliksiu jums šios dokumentus, pasirūpinkite, kad jūsų darbuotojai perskaitytų šios dokumentus, nes tuomet sužinosite, kokia yra tikroji padėtis. Eh, Žinoma, turime tam tikrų taisyklių, kurios eh, privalome taikyti. Visos šalis turi turėti galimybę pasisakyti. Jūs čia dalyvaujate, Italijos ministerija, komisija, visi dalyvauja procese, tačiau, kaip sakė ponia Aukin, visa tai tęsiasi komitete jau septynerius metus. Ir tai yra tik e, dalis laiko, kurį vyksta šis projektas. Jis yra įvairiausių projektų Italijoje dalis, kuriais užsiemė Italijos vyriausybės jau dešimtmečius. Na ir ši problema ties, Apie šią problemą tai turbūt reikės prisiminti ir 19 spalio, kai bus kalbama dėl susirimo dėl Europos TNT plano. Komisija bando tarpininkauti tarp institucijų ir individų. Negali tik su viena pusė bendrauti. Apie šią peticiją mes kalbėjome jau anksčiau, įtraukėme jūsų peticiją dar kartą į darbo tvarkę. Jeigu jūs netenkina komisijos atsakymai, tai uh, bent jau turime oficialią Italijos vyriausybės poziciją ir vienintelis mūsų pasiūlymas, išklausius pasisakiusių kolegų, ypač pono Bastinarų, būtų paprašyti daugiau informacijos, daugiau patikslinimų iš Italijos vyriausybės. Nu, klausiu kolegų, ar mes e, pritarėme pono Bosnarų pasiūlymui, tai yra pasiūsti prašymą Italijos vyriausybei pateikti paaiškinimų dėl iš detaliai peticijoje išdėstytų klausimų. Taigi prašome skubaus atsakymą iš Italijos. Ir tuomet žiūrėsime, ką daryti toliau. Vienas iš jūsų minėjo ponas Pesoso peticiją, kuri buvo e, analizuota mūsų darbuotojų ir persiusta komisijai. Dabar laukiame komisijos atsakymo. Tačiau skundai toje peticijoje buvo aptarti jau ir šios dienos diskusijoje, nes tam buvo kalbama apie Venecijos triesto atkarpą. Jūs minėjote ir Olafą ir sakėte, kad Ar norite, kad mes e, toliau susiektume su Olafu? Tai ta informacija yra tarp pateiktų dokumentų. Gerai, mes sulauksime Olafo atsakymą, tačiau dabar baigėme diskusiją dėl klausimo ir perėmė prie kitojo klausimo. Na, pirmia noriu paklausti kolegų, ar galime pereiti, pakeisti darbo tvarkę ir dabar kalbėti apie devintąją peticiją, o ne aštuntąją, nes devintosios peticijos autorius yra, o aštuntojo, aštuntojo klausimo e, autoriaus nėra. Taigi, niekas neprieštaraujate. Taigi dabar noriu steigti žodį ponui Navratilui dėl peticijos 386. Is this working? Yeah, it's it is. on. It's on. Yeah. Have to go. Buongiorno, Signora Mazzoni. Thank you for the opportunity. Ačiū, ponia Mazzoni. Ačiū už galimybę keistis, kreiptis dėl 386 peticijos dėl ES cukraus reformos. ES cukraus reforma, reformos tikslas buvo pagerinti konkurencingumą, siekiant e, panaikinti e, neefektyvias gamyklas. Tai buvo pagirtina, tačiau metodologija ir protokolai, kurie buvo patvirtinę, buvo prasti. Prastas reformos administravimas leido sunaikinti Airijos cukrinių runkelių pramonę ir dėl to buvo padaryta ekonominė žala. Toks rezultatas e, ir iššaukė mūsų peticiją. Europos audito rūmų patvirtinti 10 metų lakryčio mėnesio rezultatai patvirtino, kad buvo tame procese buvo daug trūk, trūkumų, įskaitant ir pasenusios neteisingos ir klaidinančios informacijos naudojimą. Audito rūmai nustatė, kad ne, ekonomiškai nepateisinama buvo uždaryti Airijos gamyklas, nes vienintelė likusi gamykla buvo viena efektyviausia Europoje. Ir dėl to Airija buvo nublokšta visą amžių atgal. Ataskaitoje sakoma, kad ne tik buvo išvaistyti pinigų, pinigai, bet Airija bereikalo prarado savo tvarios pramonės šaką. Ir ši pramonės šaka iš tikrųjų užtikrino tūkstančius darbo vietų tiesiogiai ir netiesiogiai. Dvi profesionalios studijos dėl cukraus gamybos ateities Airijoje buvo paskelbtos e, šių metų rūpiučio ir rugsėjo mėnesį ir jos pademonstravo, kad cukrinių runkelių perdirbimas turi svarbę vietą Airijos ekonomikoje. 640 e, milijonų eurų yra cukraus reformos fonde o Airijos e, gamyklos vienos gamyklų atgavinimo kaina yra 400 milijonų. Pagal auditorių paskaptus eltatus, aš manau, kaip ir visi daug kas e, be manęs, yra pateisinama pareikalauti komisijos pateikti šį kapitalą, atsižvelgiant į reformos trūkumus ir būtinybę atgavinti e, vietinę pramonę. Objektyviai panalizuokime faktus, ypač auditorių ataskaitą. Prie šio dokumento aš pridedu priedą su lentele, kuris padės jums e, susigaudyti. Ir noriu peticijų komitetą atkreipti dėmesį į šios dalykus. Jeigu cukraus fabrikas Airijoje nebūtų buvęs uždarytas, per pastarosius penkerius metus būtų uždirbęs 236 milijonų e, pelno prieš mokesčius, e, remiantis esamomis ES referencinėmis kainomis. Kadangi pasaulinės kainos yra dvigubai didesnės, tikrasis pelnas būtų kur kas didesnis. Airija būtų išlaikiusi šią pramonę šaką, ypač atsižvelgiant į ekonominius sunkumus, kuriuos patirime dabar. Svarbiausi ES steigimo principai apima demokratiją, vienodas ekonominės galimybės ir sažiningumą. Airijos referendumas 1972 e, metais, po ko Airija įstojo į sąjungą 1973 metais, buvo pagristas ir supratimu, kad e, metinė Airijos cukraus kvota būtų 200 tūkstančiai tonų iš 9 milijonų pagaminamų Europoje. ES reforma, cukraus reforma leido vienam individui turinčiam interesų atsisakyti airiško, airių cukraus kvotos be jokio viešo e, konkurso paskelbimo. Tai buvo abs, absurdiška ir šį e, sakinį vis dar kartoja ES institucijos, kad taryba nenumatė jokio mechanizmo cukraus reformoje, kuris leistų ar komisijai, ar vasvienariai įsikišti e, į šio sprendimo prieimimą. Tai yra iš tikrųjų uh, baisus žlugimo pripažinimas. Dabar Airijos cukraus kvota yra nulinė iš 14 ES milijonų tonų. Audito rūmo ataskaita rodo, kad ant jau Airijos atveju komisija patvirtino e, pasenusius duomenis ir tai yra neteisingus duomenis. Visa tai buvo ne, ne tik neteisinga, bet ir abejotina teisinė prasme nes tai e, buvo neteisinga rezultato atžvilgių. E, cukraus reforma buvo suprantama e, kaip įtraukianti visus, visas interesuotas pusės. Tačiau per susitikimus vykusius Airijoje buvo suprasta, kad vienintelis rezultatas įmanomas tik tai fabrikų uždarimas su kompensacija, net kaip endėmėse kitas galimybės. E, komisija turėjo užtikrinti, kad šią reformą visi turėjo suprasti tinkamai. Prašau atkreipti dėmesį į tai, kad deleguojanti institucija niekada e, negali prarasti atsakomybės už savo veiksmus. Atsakymai Komisijos atsakymai auditorių pastabas buvo tiesiog pasiteisinimai, nepateikiant pateisinamų priežasčių ir stengiantis tiesiog pateisinti fabrikų uždaromą, pavyzdžiui, malo fabriko. Atsižvelgiant į tai, kad e, prieš tai fabriko savininkai išleido 25 milijonus modernizuoti fabrikui. Melau cukraus gamikla pagal komisijos tikslą uždaryti tik tai neveiksmingus fabrikus neturėjo būti uždaryta. Taigi, norime padaryti išvadas. Subsidijuoti strategiškos pramonės šakos uždarimą e, šalyje, kuri yra sala, pasiriamant neteisingais duomenimis, be tinkamos analizės ir be galimybės suinteresuotėms pusėms apsvarstyti visas keturias galimybės, iš tikrųjų netitinka standartinio administracijos standarto, iš kurio, kurio tikimasi iš komisijos. Ir atitinkamai Airijos cukraus pramonė turi būti atkurta komisijos lėšomis ir turi būti <clears throat> skirta na, e, išteklių iš cukraus reformos fondo. Aš prašau pirmininkę jūsų ir jūsų komitetą užtikrinti, kad būtų laikomasi teisingumo, atkuriant Airijos cukraus pramonę E, prisidedant komisijai. Ačiū už Jūsų dėmesį ir ačiū už šio klausimo svarstymą. Grazie a lei per il suo intervento e per aver presentato la petizione. Ačiū už peticijos pristatymą. Pana Fischeriui, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovui žodis, prašau. Poniai tiksliau. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nustebusi, nes pono Navratil peticijos original, original versija buvo susijusi su biokūro e, gamybos pajėgumais Airijoje. Ir e, dabar steigia, kad tik cukraus gamintojai turi tokią galimybę, tačiau jis pasirinko galimybę uždaryti savo cukraus e, gamyklą, gauti atitinkamą kompensaciją. Ir e, dabar ta vietovė, ta įmonė nebegali jau e, gaminti biologinio kūro, tačiau nėra jokių kliučių nepri, nepriklausomai nuo turimų kvotų ar neturimų kvotų pradėti biokūro gamybą. Šiandien pristatydamas savo peticiją, ponas Navratil atkreipė dėmesį vėl į cukraus gamybos kvotas ir minėjo skaičius iš audito rūmų susijusius su skirtingų valstybių narių cukraus gamybos pajėgumais ir kvotomis Puikiai žinote, kad kvota yra paskirstama maždaug 30-40 asmenų ir labai e, sudėtinga yra gauti iš jų patikimą informaciją, nes tai laikoma įslaptinta įmonių informacija, informacija susijusi su kvota, taigi atlikti deramą poveikio vertinimą tokiamis sąlygomis yra labai sudėtinga. Ne komisija ar kokia, institu, kokia nors kita institucija priemė sprendimą dėl tam tikrų cukraus fabrikų uždarimo arba veiklos pratesimo, tą sprendimą priėmė patys fabrikų savininkai, e, paskaičiavę, ar e, jų gamyba išliktų rentabili esant žemesniems kainim, kainoms. Todėl m, mm, nelabai suprantu, kaip galima komisiją kritikuoti už suinteresuotų asmenų sprendimus uh, uždaryti ar tęsti veiklą. Būtų yra galimybės e, tęsti gamybą sumažinus kvotą arba atlikti konversiją ir gaminti biokūrą, tačiau sprendimas nebuvo priimtas komisijos struktūrose. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą aplinkybę, kad apie cukraus kvotas bus kalbama komisijos nario pareiškime spalio 12 dieną apie cukraus kvotų politiką po 2012 metų. Ačiū. Grazie lei, chiesto la parola al collega Kelly. Ačiū, kolega Kelly paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Navratilui, kolegai iš Airijos, kad e, pristatė šį klausimą mūsų tautos vardu. Jis minėjo, kad tai nacionalinės svarbos, o ne tam tikros pramonės svarbos klausimas. Pramonės šakos mūsų žmonės yra labai susirūpinę, nes praradome vietinę pelningą pramonės rūšį dėl komisijos lygių vykdomos politikos. Toks yra faktas, praradoma, praradome daug kitų pramonės šakų dėl globalizacijos ir jų neatgausime, tačiau šią šaką galėtume atgauti ir e, jeigu turėtume tokią galimybę, tai e, ji toliau liktų pelninga ir mums nereiktų iš ES jokių kompensacijų. Cukrinių runkelių auginimas e, Airijoje yra tradicinė žemės ūkio šaka. E, Keturios, e, keturi cukros fabrikai veikia ir e, po to jie buvo sujungti į vieną Melau vietovėje. Dr. Fischer minėjo, kad sunku tikėtis, kad įmonė išleistų 25 milijonus eurų likus metams iki fabriko uždarimo investuotų į tokią pinigų sumą, jeigu pasiūlyta kompensacija nebūtų tokia patraukli ir priverstų savininkus arba paskatintų uždaryti e, šią e, gamyklą. Mes manome, kad verta atgaivinti šią pramonės šaką ir kombinuoti tarpusio cukrus gamybą ir bioetanolio gamybą. Taip būtų elgtis pelningiausia, jeigu fabrikas vėl pradėtų veikti. Ponas Navratil atkreipė į tai dėmesį. Esame 640, fondė turime 640 milijonų nepanaudotų lėšų, jas reiks gražinti, jeigu jos nebus panaudotas, už 400 milijonų vėl būtų galima atgavinti fabriko veiklą, o ir e, šias lėšas skyrus e, viskas įsisuktų savaime ir nereiktų daugiau finansinės paramos. Pažiūrėkime, kas buvo padaryta, kai fabrikas buvo uždarytas įrenginiai, dabar perkelti į Rusiją ir Izraelį dėl ES vykdomos politikos, o jie galėjo vykti Melo ar kitose Airijos vietovės. Todėl patikiau pasiūlymą dėl BŽUP reformos ir pagrindinis jos elemen, pasiūlymo elementas susijęs su rotacija, nes visi cukrinių runkelių augintojai galėtų jums e, patvirtinti, kad e, cukrinių runkelių neauginimas e, yra žalingas sejomainai. Ypač turint omenyje mūsų strategijos Europo 2020 tikslus CO2 mažinimą, yra labai svarbu toliau gaminti cukrų E, Airijoje gaminti bioetanolį e, ir visi šie dalykai labai logiškai ir prasmingai prisideda prie strategijos Europo 2020 nuostatų įgyvendinimo, apie tai mes daug diskutuojame šiame parlamente. Manau, kad ponas Navratil atkreipė dėmesį į labai svarbų klausimą. Tikėsimės, kad komisija teigiamai įvertins šį prašymą, nes E, pirminis sprendimas buvo pagrystas remintis audito rūmų e, netiksliais duomenimis pateiktais praeitų metų lapkričio mėnesį, dėl to buvo uždarytas cukros fabrikas ir tik vienintelė galimybė statyti teisingumą e, Airijos tautai yra E, padėti cukrus pramoniai, e, cukrinių runkelių gamybos auginimo pramonė vėl atsistoti ant kojų Airijoje ir mes tikimės, kad tai bus padaryta. Ačiū kolegai Keli, pone Brandengast. Ačiū. Kolegos, audito rūmų ataskaita įrodo, kad ši peticija yra pagrista ir peticijos autorius pabrėžė, kad būtina atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų panaudota, nes kalbame apie didelės sumas. Nacionaliniai tyrėjai turi pasirūpinti, kad ateityje BŽUP reformų kontekste būtų siūlomos prasmingos reformos. Pakalbėkime apie cukraus sektoriaus reformą. Jos, ta, tos sektoriaus reforma kainavo pusantro milijardo daugiau nei e, buvo planuota. Taip pat Malau fabriko atveju bu, prireikė uždaryti pelningai veikiančią gamyklą veiklą. Daugybė žmonių tapo bedarbiais, jau nekalbant apie 25 milijonų dydžio investiciją prieš metus. Taip pat reikėtų geriau pasirūpinti, kad tokios valstybės kaip Airija nenukentėtų nuo, nuo tokių siūlymų. Norėčiau pabrėžti, kad patei, peticijos autorius, e, peticija yra tikrai argumentuota ir pakrista ir kad taip ji ir bus įvertinta šiame komitete. Debrun. Pone Debrun. Yes, I, I like Aš tik norėčiau pridurti vieną dalyką. Prieš kurį laiką buvo labai aktyviai argumentuojama, kad cukraus gamybą reikia pertvarkyti, o ne visiškai atsisakyti. Ir tuo metu, kiek pamenu, vienintelė informacija mūsų teikta buvo tai, kad kita galimybė, alternatyva yra atsisakyti cukraus gamybos ir sulaukti kompensacijos už pasitraukimą iš pramonės. Ar tokia informacija buvo teikiama tik dėl to, kad kvotos turėtojas, kad tai buvo siejama su kvota, galbūt Žemės ūkio direktoratas galėtų paaiškinti, bet uh, atsakant į mūsų užklausimus, tuo metu tai buvo vienintelė suteikiama informacija. Jeigu būtų pasirinkta kita alternatyva, tuomet žinoma, reik, būtų buvę būtinai vertinti poveikio aplinkai vertinimą. Tačiau turiu pasakyti, kad kad, kad taip pat e, komentuodama kitų narių iš Airijos pasisakymus buvo priimtas sprendimas, re, paremtas informacija, kurią mes gavome, kuri nebuvo aiški. Noriu, kad komisija pasakytų, ar, komisijos atstovai pasakytų, ar jie turėjo visą tikslę informaciją. Pateikė būtent tą pasiūlymą, kurį pateikė. Ir paskui tą informaciją platino ir kitiems. Ja, vielleicht ganz kurz als Ergänzung. Trumpai papildydamas, geriau pristatydamas problemą noriu pasakyti, kad e, būdami nuoširdus vieni kitų atžvilgių galime pasakyti, kad peticijos autoriui šiandien nieko negalime padėti, fabrikas uždarytas, gamyba dingusi. Galima būtų teikti, kad Airija e, visą laiką gamino cukrų, dabar šios gamybos nebeliko, tai reikėtų pagalvoti bent jau apie ateitį ir norėčiau šiek tiek pabandyti apginti komisiją. Cukraus rinka veikia remiantis kvotomis, galiu pasakyti, kad kvotų sistema man yra nepriimtina. Kalbant apie kvotas, būtų galima išvelgti iš pradžių tam tikrą E, logika, ES pagalba, auginant cukrų, pieną gaminant arba tabaką. Tačiau e, ateina momentas, kai kvotos pradeda daryti žalą, nes e, ES buvo toks momentas, kuomet cukrus gamybos apimtis buvo per didelis, dėl to reikėjo subsidijuoti kainas ir dirbtinamai buvo mažinama pasaulio cukros kaina, reikėjo imtis veiksmų, politika vykdoma buvo sėkminga, cukros gamybos apimtis sumažėjo, tačiau dabar kyla problema dėl to, kad cukrus pramonės skundžiasi, jog Europa gamina per mažai cukrus. Taigi vėl e, turime dar vieną deficitą būtų buvę geriau, jeigu bažiaupai politikos reformos kontekste būtų teikiami alternatyvų sprendimai, kaip tvarkyti cukraus rinką. Galbūt galėtume atsisakyti šios cukraus rinkos sistemos dabartinis. Žemės ūkio komitete tam yra e, Europos parlamente smarkiai priešinamas ir galbūt būtų galima leisti regionams savarankiškai nuspręsti, ką auginti, kaip parduoti išauginamus produktus. Kitos išeities šiandien nematau, nes dabartiniu metu cukraus pramonė e, jūsų šalyje nebeegzistuoja ir reikėtų galvoti apie ateitį, reikėtų e, drąsiai galvoti apie tą ateitį. Kolega Kėlis dirba Žemės ūkio komitete, galėtume tenai svarstyti, e, kaip reikėtų tvarkyti cukraus rinką, e, kokią nustatyti jos sąrangą. Komisija e, teisingai teigia, kad nepriima sprendimų, kokiuose regionuose reikia nutraukti cukraus gamybą, nes e, patys gamintojai laisvai prieima sprendimus, verslininkai uždaryti savo cukraus fabrikus. Aš, būdamas tam tikras specialistas, dirbdamas Žemės ūkio komitete, turiu garbingai pasakyti, kad šiandien nieko negalime jums padėti apie ateitį, tačiau turime diskutuoti ir e, Aišku, turime leisti ūkininkams sauginti tuos dalykus, kurie yra paklausiausi jo regione, tačiau tai jau yra ateities klausimas. Interventi. Il... Ačiū. Todėl, kad daugiau niekas neprašo žodžio, tuomet suteiksiu žodį peticijos e, autoriai dar kartą atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Buvo iškelta daugybė aspektų, kai kurie iš jų iš dalies teisingi, kiti visiškai neteisingi ir aš nenoriu nieko žaisti, taip sakydamas. Cukraus sektoriaus reforma buvo skubota ir primesta. Ir įrodymų yra daugybė. Buvo pasiūlyti keturi variantai. Tai yra rinkliava, kur, kurios dydės yra keturių metų pelno sektoriaus, cukraus sektoriuje dydis. Toliau e, pereimas prie etanolo, etanolo gamybos. Ekonominių požiūrių tai yra labai e, nepelninga, nes sunku pagrysti pereimą nuo prie etanolio gamybos, kol uh, etanolo kaina neišauks. Dar viena alternatyva - dalinis pereimas prie etanolio gamybos. Tai yra geras pasirinkimas. Aš nepristatinėsiu detaliai, kai vyksta cukraus gamyba. Yra trys etapai, trys proceso etapai. Trečiame etape cukrus, š, vyksta cukraus e, švarinimas Ir jeigu vietoj uh, rafinavimo ta, ta turima žaliava būtų paversta etanoliu, tai viskas būtų daug pigiau ir ekonominiu požiūriu tas, ta, ta, tas procesas apsimokėtų. Ir ketvirta alternatyva e, - rinktis kompensaciją. Aš grįšiu prie savo pradinio teiginio. Kom, čia kalbu apie komisiją. Uh, negalima suteikti atsakomybės, galima suteikti tik įgaliojimus. Ir čia kalbame apie programą, kuri buvo skirta visai Europai ir visos valstybės turėjo dalyvauti ir prisimti įsipareigojimus. Komisijos parengtame protokole buvo pasakyta, štai e, taisyklės, gyvendinkite jas ir papasakokite, kaip viskas vyko. Tačiau taip, ne taip viskas vyko, ypač Airijoje. Airija buvo vadinama keltiškuoju tigru. Dabar tas tigras negyvas ir cukraus pramonė irgi sunaikinta. E, žmonės dirbę cukraus pramonėje turėjo galimybę sunaikinti cukraus gamiklas ir paversti cukraus pramonę kompensacijomis savo. Tai buvo labai neteisingas pasirinkimas. E, to neturėjo įvykti, o tai buvo įmanoma štai dėl ko. Jeigu jau Europos sąjunga nusprendžia reglamentuoti cukraus sektorių kvotomis ir aš sutinku su e, Vokietijos atstovu, kad tai nepatrauklus variantas, tačiau vis dėlto pasirinkus kvotas, tos kvotos turi būti pagristos logika, sveiku protu, o Airijos atveju E, buvo pasiktas nelogiškas sprendimas, nes cukraus eksportavimas kainavo gerokai brangiau - 40 papildomai per 100 e, eurų už toną. Ir būtent tai aš ir bandau pasakyti. Ačiū. Pone Keliai, jūs turite pasiūlymą, bet mes tikrai turime nedaug laiko. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Noriu vis pirma padėkoti už tai, kad suteikėte ponai Navratilui žodį ir galimybę pristatyti savo peticiją, padėkoti kolegoms. Manau, kad mums, tai, tai reiškia, kad mums reikės svarstyti cukraus pramonės ateitį Europoje, nes, kaip aiškėjo, mes, neiš, mes nebeturime cukraus perteklius, mes nebeapsirūpiname cukrumi Europoje. Turime veikti Airija galėjo gaminti cukrų pigiai ir veiksmingai. Ir čia galvoja ne tik rafinerijų savininkai, tai kalbame apie bendrijas, kurių likimus pakeitė šios reformos. Turime pabandyti atitaisyti tą didžiulę žalą, kuri buvo padaryta ir uh, pakeisti tą ne, nepagristą, neapgalvotą sprendimą, kuris man buvo primestas. Ačiū. Grazie. Quindi per riassumere il dibattito su questa petizione. Ačiū. Už apibendrindamą diskusijas šios peticijos svarstymą darau tokias išvadas. Mes visi sutarėme, jog kad šios peticijos nagrinėjimą galime baigti, nes nes viskas išnagrinėta, tačiau platesnė tema bus svarstoma ateityje. Galime kreiptis į Žemės ūkio komitetą, kuris taps pagrindiniu, svarstant šį klausimą, panagrinėti šią temą platesnėme kontekste, ponia Aukin. Uh, tai yra Airijos reikalas o ne cukraus pramonės klausimas. Mums tikrai sunku pažadėti kažką, kad darysime kažką ateityje, nes tai nesusijęs su Europos teisės aktais. Tai yra airijos reikalas. Tų diskusijų nebereikėtų tęsti, nes mes žmonėms suteiksime nepagristų vilčių. Manau, kad komiteto pirmininkė teisi, sakydama, kad e, šiuo metu svarstant Žemės ūkio politikos reformą Žemės ūkio komitetas turėtų svarstyti cukraus rinkos sandarą, kuomet buvo įvykdyta cukraus rinkos reforma, turėjome gamybos perviršį, kainos buvo žemos pasaulio rinkoje, dabar pasaulio rinkoje kainos yra aukštos, o cukraus gamintojai ir cukraus naudotojai teigia, kad cukraus nepakanka. Dar kartą noriu pasakyti, kad fabrikas yra uždarytas, tačiau gyvenimas tęsiasi, o e, Europos parlamente todėl Žemės ūkio komitete turime svarstyti cukraus rinkos ateitį. Mano nuomonė pirmininkė yra teisi. Quindi ritorniamo sulla proposta che stavo formulando. No, il collega Kelly. Pone Kelly. But I think, in fairness, this is a... Manau, kad e, sąžininkai kalbant, tai yra nacionaliniu mastu, atvejs, kuomet šalies mastu padaryta didelė žala, bet e, būtų negerai būtent taip jį traktuoti. Buvo primtas sprendimas remiantis e, netiksliais duomenėmis, kaip atskleidė audito rūmų tyrimas. Manau, būtent dėl to šį klausimą reikėtų svarstyti atskirai bendrame kontekste ir, ir to, tokios perspektyvos ne, neuždaryti. Purtroppo, kolega Kelly, eh, del fare giustizia. Deja, ponia Kelly, kalbant apie teisingumą, Mes nesame institucija, kuri rūpinasi teismo sprendimų įgyvendinimu. Mes tik tai galime nusiųsti raštą Airijos valdžiai ir atkreipti jos dėmesį į šį konkretų klausimą, į šią situaciją. Bet pačios peticijos nagrinėjimas turi būti baigtas. O peticijoje keliamas klausimas, jo nagrinėjimas gali būti perduotas Žemės ūkio komitetui dėl ką tik tai išvardintų priežasčių. Taigi mes nusiusime laišką Airijos valdžiai ir pasistengsime tiksliai išdėsyti, kad, jie, kad jis suvoktų, apie ką kalbama ir kas įvyko. Tačiau svarbi. Bet temą perduosime svarstymui Žemės ūkio komitetui. Kolegos, pritarėte? Va bene, siamo d'accordo. Just, just, just, just a, a, quick, a quick response. And I, I, I... Trumpai sureaguoti norėčiau. Aš pasiklausiau kaip PMG e, firmos paprašiau patarimo. Jie perskaitė visus dokumentus, pasidomėjo, perskaitė Europos teisingumo teismo nutartį ir pakomentavo, tai yra nekompetencijos neišma, ir neišmanimo atvejis. Pirmininkė. Aš supratau. Taip. Nes niekaip negalime įtakoti teismo sprendimų. Mums tokie galiomai nepatikėti, mes nesame vykdomoji valdžia. Visa, ką mes galime padaryti, kuomet į mus kreipiasi pilietis, kreiptis į Airijos institucijas, paminėti visus jūsų išdėstytus argumentus, pacitų, nurodyti taip pat jūsų minėtą nutartį ir paraginti veikti, dirbti tinkamai, tačiau mes neturime jokios uh, valdžios Airijos institucijų atžvilgių. Ir mes kitaip prarasime pagrindą, nes mes kitaip mes tarsi turėtumėme siūsti Airijos institucijoms laišką reikalaudami jame pasiaiškinti, kodėl taip įvyko. Mes tokių priemonių ir tokių rankių tavo rankose neturime. Todėl perkime prie paskutinės šios dienos klausimo faktų nustatymo vizito į Bulgariją. Nepamirškite, kad aštunto klausimo nenagrinėjome, nes peticijos autoriaus nėra, o komisijos atstovai taip pat jau išėjo. Todėl pereikime iš karto prie 11 e, punkto ir žodis poniai Auken. Kolega Iturgais paprašė nukelti šio klausimo svarstymą į rytoj, aš pritariu šiam prašymui. Trumpai tariant, Pranešimo projektas, kurį panas Terijatis parengė, galiu pasakyti, kad šis darbas atliktas tikrai gerai, tačiau galėtume sugriežtinti šiek tiek e, parašymo projekto nuostatas, nes e, patenkame į pakankamai grėsmingą situaciją. nes e, kelis kartus buvo suorganizuotas demonstracijos ir e, šiuose procesuose demonstracijų organizavimo netgi dalyvavo valdžios institucijos. Komisija e, prie tokias išvadas apsilankiusi Bulgarijoje. Manau, kad čia turime reikalų su rimtais dalykais. Labai raginčiau kolegas, kurie dalyvavo šioje kelionėje, pateikti savo mintis ir pasiūlymus prieš komitetui teikiant galutinį pranešimo projektą. Aš mm, šiek tiek buvau atitraukta į šalį nuo šių darbų, kadangi dalyvavau rinkimų kampanijoje Danijoje, tačiau stengiuosi, kaip įmanydama, nuo jų netitrūkti. Lankydamėsi Bulgarijoje susipažinome tikrai su sudėtinga padėtimi. Galiu pasakyti, kad šis pranešimas parengtas e, e, labai deramai, tačiau ne visiškai atitinka to, ką matėme. Ačiū kolegai Aukin ir kolega Bostinarų paprašyti šį žodžių. Aš norėčiau pasinaudodamas progą taip pat padėkoti kolegijai Aukien už atliktą darbą. Pranešime taip pat pateikiami, pateikiamas mūsų išvadas, mūsų įspūdžiai po apsilankimo vizito Bulgarijoje. Norėčiau padėkoti kolegoms iš Bulgarijos, ypatingai poniai Nedelčiavai, už tai, kad uh, mums padėjo vizito metu, mus lydėdavo. Pritariu ponios e, Aukin nuomoniai dėl to, kad e, kai kurie įvykiai, demonstracijos vyko spontaniškai, tačiau buvo labai gerai organizuotos. Šiems e, projektams paremti reikia bet kokią kainą ateityje ir bet kokiamis aplinkybėmis tokio pobūdžio renginių vengti, kadangi jie primena senus sovietinius laikus ir tokie dalykai turėtų nepasikartoti. Antras aspektas noriu pabrėžti, kad per susitikimą su aplinkos ministre įspūdis buvo teigiamas, tačiau jos pažadų įgyvendinimas vietos lygių vyksta labai lietai nepakankamai, esama tam tikro vakumo tarp centrinės valdžios ir vietos valdžios lygmens ir būtent tame vakume viskas vyksta, viskas, kas yra žalinga aplinkai, kas prieštarauja ES ir valstybių narių teisės aktų taisyklių reglamento įgyvendinimui. Tai man tam tikras dėžavų yra, kadangi padėtis Rumunijoje yra panaši ir rytoj e, diskutuosime, svarstysime peticijas, e, kurias pateiks Rumunijos atstovai. Trečiasis aspektas mūsų komiteto Europos komisijai labai svarbu Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad iš komisijos gavome labai nedaug informacijos šio klausimu, todėl labai svarbu stebėti, kaip įvykiai rutuliosis Bulgarijoje, ypatingai Suhodovo projektą, užtvankos statybos projektą, šiuo metu yra įgyvendinamas, todėl svarbu išsiaiškinti, kaip tas projektas įgyvendinamas, kaip e, visuomenė dalyvauja e, dialogė su valdžios institucijomis, nes tai yra labai svarbu tiek pačiam miestui, tiek sostinės valdžios atstovams. Taip pat e, kaip įgyvendinamas taisyklės Braila kalnuose, nes uh, E, sustikimuose su valdžios atstovais buvome patikinti, kad viskas yra daroma gerai, tuo tarpu nuvykę į kalnus išgirdome visiškai priešingą informaciją. Todėl raginu Europos komisijos atstovus bent kuriam laiku išvykti iš savo biurų, e, nuvykti ir pasižiūrėti vietoje, kas vyksta, e, kuomet peticijų komitetui yra pateikiamas peticijos, kurias pasirašo šimtai tūkstančių ES piliečių. Reikia tokias peticijas tinkamai svarstyti. Jeigu e, taip nebus elgiamasi, tai iš Sofijos ir Bukarešto kitų Europos kampelių mes girdėsime gražių žodžius, tačiau e, realybė tikrovė bus visiškai priešinga savo kolegės Jotovos vardu, kuri buvo eksoficijo delegacijos narė, norėčiau padėkoti už šios delegacijos indėlį į visuomenės nuomonės atkreipimą, e, į visuomenės dėmesio atkreipimą į aplinkos saugos problemas ir už tai, kad buvo pabrėžta Suhodol projekto svarba Bulgarijos žmonėms ir taip pat Bulgarijos valdžios institucijoms dar kartą uh, dėkoju ir dar kartą e, noriu pabrėžti, kad Margaret Aukin pranešimas buvo gerai parinktas, kolegė Nedėlčiau dabar. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на госпожа Окен за изключително добре свършената работа. Намирам доклада за изчерпателен. Noriu padėkoti ponia Oken už atliktą darbą. Man atrodo, pranešimas yra visapusiškas, pagristas objektyviais faktais tokiais, kokius patys patyrėme. Noriu padėkoti kolegoms, kurie e, vyko kartu sustikti su peticijų autoriais. E, keletas patikslinimų ir komentarų dėl rekomendacijų. Kai kalbame apie peticijas dėl Rylo, turistų naudojančių funikulierių skaičius pasiekė 3000, e, yra tik tai rūpiučio mėnesį. Tai yra nedidelis papildo, informacijos papildymas e, ir yra susijęs su turistiniu sezonu. Kai dėl ataskaitos rekomendacijų, kurios ragina komisiją pateikti gairias nacionaliniai regionų valdžiai valdant didelio masto infrastruktūros projektus, tai noriu paminėti, kad tos gairės egzistuoja ir jų laikomasi, bet Yra dvi rekomendacijos, yra kurios labai svarbios. Ir norėčiau padėkoti poniai Malken už jų paminėjimą. Tiesa, kad visų peticijų sprendimas randamas e, dialoge tarp valdžios ir bendruomenių. Tačiau žingsnių turi žengsti abi pusės. Ir todėl reikia atsižvelgti į tikrovę, kokią matėme Bulgarijoje. Labai dažnai neskatinamas dialogas su institucijomis ir e, bendrovinės dažnai neieško dialogo, jos e, nusprendžia kreiptis tiesiai į Europos institucijas. Ir todėl aš pritariu ponios Aukin rekomendacijai. Nes tik to, tokiu būdu geriausia rasti sprendimą per dialogą kuris e, gali būti panaudotas vaisingai projektų valdytojų, peticijos teikėjų ir vietos valdžios. Dar vienas e, dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra mes raginame komisiją stebėti pažangą kai kurių peticijų atvejais. Ar nebūtų geriau, jeigu komitetas, mūsų komitetas, atkreiptų dėmesį į konkrečias peticijas, kad Bulgarijos piliečiams nesudarytų įspūdis, kad kai kurios peticijos yra svarbesnės negu kitos. Iš tikrųjų, galima daug e, priežasčių panaudoti politiniams siekiams, tačiau mes neturėtume pakliūsti tokius pastus. Todėl mūsų komitetas turėtų rekomenduoti komisijai, komisijai stebėti, e, kaip įgyvendamos rekomendacijos visų peticijų atvejais. Noriu padėkoti peticijų komitetui ir pasidžiaugti, kad jam pavyko išvengti politik, e, šių visų a, faktų politika, politizavimą. Taigi, dar kartą dėkuoju už profesionalizmą ir buvo malonu dirbti su jumis toje misijoje. Pane Aukin, labai trumpai ačiū kolegoms. Norėčiau paraginti teikti pakeitimus ir manau, kad turime e, tęsti darbą su šiomis peticijomis, nes vėliau, pavyzdžiui, sužinojau, kad atrodo, kaip buvome, kai lankėmės vėjo jėgainių parke, man susidarė įspūdis, kad viena iš ambasadų, Danų ambasada, užsėmė lobizmu pramonės atstovų vardu tam, kad valdžia pažemintų regiono kategoriją, o ne padidintų. Aš e, ir kitais atvejais aptikau, kad turbūt daugelėje šalių yra taip, kad ambasados yra suinteresuotos užsimti lobizmu. Bet jeigu jos e, tą daro pažeisdamos e, šalių teisės aktus, Neseniai Lenkijoje Danijos ambasada, taip pat Britų ir Vokiečių ir Prancūzų ambasados panašiais dalykais užsienė. E, būtų įdomu sužinoti, ar iš tikrųjų viskas taip vyksta. Man susidarė įspūdis, kad tai buvo ir Bulgarijoje. Žinoma, negaliu šioje, šiame pranešime apie tai kalbėti, tačiau reikėtų, apie tai, reikėtų to pasidomėti ir sužinoti, uh, kokiu mastu ambasados yra pramonės atstovų tiesiog priemonė, apmokama priemonė. Taigi, prašom teikti pakeitimus ir šiek tiek reikėtų sugriežtinti e, šį pranešimą, e, nes situacija atrodo to reikalauja. Ačiū. Taigi, nustatysime terminą pakeitimams, kad visi kolegos galėtų prisidėti prie pranešimo. Ir aš pritariu ponas Nadalčiaus pasisakymui taip pat, kad komitetas iš tikrųjų atliktų savo vaidmenį, būdamas e, sąžiningas ir neįsitrauktų, nestovėtų vienoje pusėje ar kitoje mes turime vykti į šalis ne tam, kad pakliūtume į laikraščius, o tam, kad e, suprastume e, peticijas, kurios yra mums pateiktos. Taigi, baigiame komiteto posėdį ir to jau pat pradėsime koordinatorių posėdį.